Good afternoon, colleagues. Mėly kolegos, prašau susėsti savo vietas. Mūsų laukia įdomi ir intensyvi popietė. Turėtų būti labai įdomus pasikeitimas nuomonėmis. Taigi pirmiausia sveikinu kviesinius svečius. Numatyta keistis nuomonėmis šiandien su ponu Julianu Kingu, kuris yra Europos komisijos saugumo sąjungos komisijos narys ir ambasadoriumi e, Kajatail, kuris pakeis pona Anvelt, kuris yra Estijos Respublikos vidaus reikalų ministras. Estija dabar pirmininkavo tarybai, kaip žinia. Uh, Gavome informacijos, kad gruodžio mėnesį komisija ketina pateikti teisėkurinių pasiūlytų, kad pagerėtų e, vidaus ir teisingumo sistemų saveikumas. Pirmininkaujantį Estiją ir komisiją pasiūlė e, suorganizuoti trišalį pasikeitimą nuomonėmis su Libė komitetu, kad būtų galima pasirengti šiam pasiūlymui. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį ambasadoriui Kajatail E, jis iš esmės e, kalbės, e, pristatys valstybių narių poreikius, o paskui komisijos narys King pasakys, ką komisija siūlo, kad valstybių narių poreikiams būtų rasti sprendimai. O po to mes visi kartu padiskutuosime. Pirmiausia, žodis ambasadoriai Kajai Tail. Uh, so much. Labai ačiū, gerbiamą pirmininkę, mėly Europos parlamento nariai, gerbiamas komisijos nariai King. Taip pat dėkoju organizatoriams už diskusijas apie uh, saveikumą tarp Europos parlamento, tarybos ir komisijos. Ta padarysime dar prieš sulaukdami komisijos pasiūlymo. Tai tik tai rodo, kaip svarbu mūsų akimis e, parengti šį teisės aktą gerą, nes jis bus nepaprastai svarbus e, tam, kad mūsų duomenų bazės gerai veiktų. Visų pirma, aš labai atsiprašau ministro vardu, Anvelt vardu. Jis yra Estijos vidaus reikalų ministras. Jis susirgo. Lapkritis Estijoje yra labai sudėtingas mėno e, išlikti sveikam. E, E, klimatas yra žymiai sudėtingesnis negu Briusi, e, sunkesnis negu Briuselėje. Taigi, e, šiandienos diskusiją pradėsiu nuo pareiškimo tam, kad užtikrintume efektyvų Schengeno erdvės veikimą be vidaus sienų kontrolės. O tai ir yra pagrindinis mūsų tikslas, visų puoselėjimas tikslas. Visi žinote, kad šiuo metu tam yra iškilusi šiokia tokia grėsmė. Taigi, kad užtikrintume tokį efektyvų saveikumą, turime bendradarbiauti su visomis ES institucijomis. Kad tas bendradarbiavimas vyktų sklandžiau, jau yra sukurta visa eilė informacijos technologijų sistemų ir per artimiausius keletą metų jų bus atsiras dar daugiau. Tačiau turbūt nereikia kartuoti, kad mes visi matėme e, baisių išpolių prieš visuomenės pastaruoju metu ir tų nusikaltimų, tų išpolių tyrimas dėja parodė, kad mūsų informacijos technologijos sistemų struktūra ir saveikumas tarpusavyje nėra pakankamai geras. Padaryti reikia dar labai daug. Apie ką mes čia tiksliai kalbame? Aš kaip tobula Estijos atstovė noriu Jums parodyti, kas kaip egzistuoja. Aš nekalbėsiu apie tai, neplatinsiu informacijos raštu. Aš Jums parodysiu nedidelę vaizdo medžiagą, video klipą. Paprašysiu, kad man padėjėjai jį įjungtų.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 And now I uh, give the floor to Commissioner King. Uh, to continue, uh, this. Dabar žodis komisijos nariu King e, jis komisijos vardu prisidės prie šio keitimosi nuomonės, o paskui jau pradėsim su jumis, gerbimi kolegos parlamentarai, kalbėtis. Bus. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi parlamentarai. Labai malonu diskutuoti šią temą. Aš bijau, kad mano prezentacija nebus tokia įdomi ir vaizdinė, kaip jūs, kad ką tik matėte, bet aš pasistengsiu būti įdomus. Prateskime tą pokalbį, tą e, diskusijas, kurias mes jau daug kartų esame užmesgę su jumis. Manau, kad mes galime pažengti stipriai į priekį, dar prieš pateikiant formalius teisinius pasiūlymus, kuriuos turėsime su jumis aptarti. Kaip mes jau anksčiau sakėme, nacionalinė administracija prisideda prie kovos su nusikalstamumu, išorinių sienų tvarkymo, o mes tengiamės ES lygmenių viską koordinuoti. Ir tai yra nepaprastai svarbi priemonė, leidžianti valstybėms narėms dirbti. Turime pasirūpinti, kad būtų suteikta geriausiai manoma parama. Teikiame informaciją apie, kuri būtų patikima, E, pilna ir visiems prieinama. Mes manome, bent jau aš taip manau, kad nauja sistema dėl įvažiavimo, išvažiavimo informacijos e, taryboje, vakar kaip tik apie tai kalbėjome, dėkoju ponui Dies Demer ir kitiems, kurie prisidėjo prie šios diskusijos, taip pat e, ambasadoriai tai ir pirmininkaujančiai esijai dėkoju. Aš žinau, kad Jūsų komitete labai daug darbo dirbama, dėkoju už tai ir aš tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos bus galima pasiekti susitarimo. Taip pat turime pasiūlymų sustiprinti turimą sistemas. Kaip žinote, šiandieno informacijos sistema yra naudinga ieškant žmonių susijusių su nusikalstamumu, prieglopščio siekiančiųjų ekris yra skirtas trečiųjų šalių piliečiams, mes turim labai greitai susitarti dėl skirtingų dosie, skirtingų paketų suderinimo. Aš manau, kad, e, kaip matėme e, video medžiagoje, reikia sukurti uh, išmintingesnės, geresnės sienas panaikinti informacijos spragas, pasinaudojant naujausias informacijos technologijas. Bet dėl susidarant, prieš susitariant dėl naujų sistemų, dėl naujų paketų, turime suprasti, kad net ir dabar jau veikiančios sistemos tarpusavyje nesusikalba. Policija, pasieniečiai, teismų tarnybos turi turėti galimybę greitai gauti duomenys reikalingus jų darbui. Turime padėti jiems tą informaciją gauti operatyviai, paprastai ir lengvai suprantamai. Pavyzdžiui, nors mes dabar tikriname visus, kas nori įvažiuoti į ES pagal SIS sistemą, tikriname, ne visuomet yra lengva patikrinti įvažiuojančiųjų duomenis pagal, pavyzdžiui, vis sistemą, vizų informavimo sistemą ar pagal kitas sistemas. Prašantieji prieglopščio negali būti patikrinti Eurodac vienu, viena paieška ir vis tuo pat metu. Kai policija tikrina, ar trečiųjų šalių pilietis neturintis dokumentų nėra sistemoje, jie gali e, Eurodak pasinaudoti migracijos valdymo sistemą, bet jeigu tas žmogus bus įsivėlęs, kad ir į smulkų nusikaltimą, jie negalėtų sužinoti, nes jie Eurodak duomenų bazėje tokios informacijos neturi. Išsiaiškinant teroristinius ar sunkesnius nusikaltimus, uh, Policijai yra labai sunku gauti Eurodak duomenis apie nelegalius migrantus, lengviau yra gauti duomenis apie galiojančių vizų turėtojus vis sistemoje. Trečiųjų šalių piliečiai gali išvengti identifikavimo prisiregistruodami skirtingomis pavardėmis skirtingose valstybėse narėse, kaip kad matėme ekrane. Taigi yra daug problemų, kurios išliks, jeigu mes e, svarstysime juos. Tos spragos reiškia, kad pasieniečiai, policijos pareigūnai, teismai dažnai turi ne visą informaciją. Todėl potencialiai atsiveria galimybė teroristams ar kitiems susikaltėliams slėptis po tokiomis sistemomis. Deja, tragiškai taip atsitiko Berlyno išpalių atveju. Apie tai reikia galvoti ir tikimės, kad jūs mums padėsite. Jūs visi žinote ir patys esame matę, e, kad visos ES piliečiai pasisako už šių sistemų greitą sprendimą. Todėl čia mūsų busimasis pasiūlymas dėl saveikumo e, bandys sureaguoti į visuomeniai rūpimas problemas, mano išvardintas problemas. Šį pasiūlymą jau ilgą laiką rengiame, apie tai esame daug kartų kalbėję, vyko išsami diskusija apie teisinius, techninius ir veiklos, operatyvinius aspektus. Apie 12 mėnesių dirbo aukšto lygio ekspertų grupė ir e, be to palaikome ryšį su visomis suinteresuotomis pusėmis, valstybėmis narėmis, vykdėme konsultaciją su visuomenė, tęsėme konsultacinį darbą ir Libės sekretoriatas dalyvavo visapusiškai šiame darbe nuo pat pradžios. Kai gegužės mėnesį kalbėjome šią temą, kaip pirmininkė prisimena, mes pasiūlėme suorganizuoti bendrą diskusiją tarp visų trijų institucijų, kad galėtumėm kartu vienodai suprasti ateities perspektyves. Aš džiaugiuosi, kad taip ir yra. E, net vakar vakarai vyko toks vienas susitikimas. E, visai lė jūsų turėjote galimybės pasitarti su techniniais ekspertais dėl šio darbo įvairiausių aspektų. E, mūsų darbinės konsultacijos, ypač per pastaruosius šešis mėnesius, leido patvirtinti poziciją, kurią mes įvardinome per diskusijas šių metų pradžioje. Mes siūlome, kad visos centralizuotos ES informacijos sistemos skirtos saugumui, sienų valdymui, migracijos valdymui turi būti uh, susijėtos. E, taigi SIS, vis Eurodac, naujoji važiavimo išvažiavimo informacijos sistema, siūloma ETIA sistema ir siūlomasis ECRIS e, trečiųjų šalių nusikaltelėms e, išaiškinti turi būti susijėtos. Kad tai būtų padaryta, reikia trijų techninių elementų. Pirmiausia, reikia sukurti Europos paieškos portalą. Tai padėtų uh, E, policininkams ir muitininkams e, patikrinti visas tris ES informacijos sistemas tuo pat metu. Ir Uh, jie turi turėti prieigos teisę į visas tris sistemas. Tai turi nesikeisti. Pirmą kartą mes galėsime matyti bendrus rezultatus viename ekrane. Taigi Europos uh, sistemų saveikumo uh, sistema leis e, greičiau e, surasti informaciją. Kitas dalykas - bendra piršto ant spaudų duomenų bazė leis visoms kompetitingoms institucijoms e, ieškoti visose sistemose vienu mygtuko paspaudimu, visiškai e, gerbent tų asmenų ir tų atskirų sistemų prieigos teisės. E, institucijos vykdančios teisminį tyrimą galės gauti institucinius duomenys ir tai bus padaryta žymiai greičiau ir operatyviau. Kitas dalykas - bendras tapatybės depozitoriumas kaups tokius duomenys kaip pavardės, gimimo datos, gyvenamoji vieta ir panašiai. Ir mes galėsime greičiau išsiaiškinti, ar vienas ar kitas asmo nėra užsiregistravęs skirtingomis pavardėmis skirtingose duomenų bazėse. Greta mano įvardintų techninių komponentų. Galvojame ir apie klausimus susijusius su e, procesais ir procedūromis, kurios reikalingos duomenų bazėms e, naudoti, prieiti prie tų duomenų bazių. Nacionalinė administracija dažnai skundžiasi, kad jos susiduria uh, E, su problemomis, kai nori išsiaiškinti informaciją apie trečiąjį asmenį, bandantį patekti jų teritoriją. Jeigu trečiosios šalies pilietis nenori pateikti savo tapatybės dokumentų, e, nacionalinė valdžia negali patikrinti jo identitetės pagal vis ar Eurodax sistemą, nebent yra tikrinama e, pagal migracijos valdymo sistemą. Taip negali būti, tokia sistema nėra teisinga. Nacionalinės tarnybos turi turėti galimybę išsiaiškinti žmogaus tapatybę, jeigu tas žmogus yra jų teritorijoje. Manau, kad tai yra labai svarbi mūsų darbo dalis. Mes turime skatinti Šengeno erdvės proporcingus policijos tikrinimus. E, turi būti panaudota techninė galimybė tą padaryti tam, kad, kaip sakė ambasadorė, galėtumėm grįžti prie tikrojo Šengeno. Kitas dalykas. E, kaip minėjo aukšto lygio ekspertų grupė, mes nagrinėjome, su kokiais sunkumais susiduria policijos tarnybos tirdamos sunkius nusikaltimus ir bandydamos prieiti prie sienų ir migracijos informacijos sistemos. Jau praėjusiu metu pavasarį mes rengėme strategiją apie stipresnės ir išmanesnės informacijos sistemas ir mes pripažinome, kad reikia pergalvoti prieigos taisyklės ir procedūras. Jau šių metų pradžioje komisija išvardino, įvardino savo naują požiūrį ir mes sakėme, kad reikia suvienodintų taisyklių e, teisės aktų įgyvendinimui dėl e, prieigos prie domenų. Vėlgi mes nekalbame apie prieigos teisės, mes kalbame kalbama apie tai, kaip tomis teisėmis gali būti naudojamas efektyviai. Abu šie aspektai - tapatybės tikrinimas e, valstybės narės teritorijoje ir teisėtvarkos patikrinimai yra įtraukti į mūsų teisės akto pasiūlymo e, tekstą. Taip pat ten yra kalbama apie poveikį pagrindiniams teisėms ir privatumui. Jeigu nuspręsime keisti esamas taisyklės ir procedūras, tą darysime e, tik tiek, kiek reikia, proporcingai ir nepažeisdami pagrindinių teisių. Be abejo, skelbsime visą poveikio vertinimą greta to pasiūlymo, bet aš jau dabar jums galiu labai trumpai pasakyti, kas mūsų nuomonė yra naudinga. Tos priemonės bus ir turėtų e, būti naudingos užtikrinant, kad duomenys būtų išbaigti, tikslus ir patikimi, kokybiškesni Tokiu būdu mes galėsime išvengti e, noro kaupti informaciją atskirose sistemose, neleis, leistume valstybių narių tarnyboms kovoti su tapatybės e, klastojimu ir teismų tarnybos bei policijos tarnybos galėtų greičiau gauti informaciją reikalingą jų kasdieniam darbui. Visa tai yra pasiekta proporcingai, nepažeidžiant pagrindinių teisų ir duomenų apsaugos reikalavimų, bet to visapusiškai gerbiamos dabar egzistuojančios prieigos teisės. Greta suinteresuotųjų pusių, kurias aš anksčiau įvardinau, mes naudojomės ir Europos e, duomenų apsaugos pareigūnų ir pagrindinių teisų agentūros pagalba. Uh, E, jų patarimai padėjo mums suformuluoti pasiūlymą ir apibriežti sąrangą, kuri e, tarnautų jų interesams taip pat. Mes nekalbame apie atskirų sistemų sujungimą, mes nekalbame apie tai, kad reikia surinkti daugiau duomenų, mes kalbame, kad reikia geriau pasinaudoti turimais duomenimis, atsižvelgiant į uh, atitinkamų duomenų subjektų teisės. Geriau valdydami duomenys mes galėsime sustiprinti saugumą ir geriau apsaugoti mūsų sienas, padėsime valstybės tarnyboms e, geriau spręsti nacionalinės grėsmės ir Europos grėsmės. Europą sukursime saugesnę per uh, labai gerą teisinę bazę. Aš manau, kad būtent to mūsų piliečiams reikia, būtent to jie nori, kad mes padarytume ir dabar mes turime progą tą padaryti kartu su jumis, nagrinėdami pasiūlymus, pasiūlymą, kuris bus pateiktas oficialiai gruodžio mėnesį mėnesį. Much, Ačiū komisijos narikingai. Dabar pereikime prie diskusijos. Yra uh, sąraše penki kolegos, kurie nori pateikti jums klausimų. Taigi, prašom. Okay, uh, first who asked for the floor was Ponas Lopės Agijar, pirmasis paprašė žodžio, prašom. Dėkui, gerbiamas komisijos naryking. Dėkui, kad turite laiko atvykti į Lybę komiteto posėdį ir pakalbėti apie tą pažangą, kurios laukiame saugumo ir laisvės erdvėje poreikis užtikrinti informacinių sistemų saveikumą jau seniai yra ir galime remtis tam tikrą patirtimi, kurią turime. Kalbant apie susitarimus, kurie buvo praeitie sudaryti kelių vyriausybių, teisingumo saugumo erdvėje, kol jinai buvo pilnai apibriešta Lisabono sutartyje Ir tos e, tie susitarimai apėmė tam tikrus politinius ir techninius susitarimus duomenim keistis. Taip pat apėmė ir baudžiamuosius tyrimus ir baudžiamųjų ir teistumo įrašų sistemas. Norėčiau, kad jūs e, papasakotumėt iš Europos komisijos perspektyvos apie patirtį ir pasiektus rezultatus šioje srityje. Ir kita, norėčiau, kad pasakytumėt, ko galime išmokti iš situacijos decentralizuotose valstybėse narėse, kurios turi keletą agentūrų atsakingų už saugumo politiką. Pavyzdžiui, Belgija yra tokia valstybė narė arba Ispanija. Ir net toj pačioje valstybėje narėje e, keitimasis duomenim tarp skirtingų policijos e, padalinių skirtingose regionuose nėra užtikrintas, nėra to saveikumo. Tai e, ko čia galime pasimokyti iš esamos situacijos, kad iš tiesų turėtume tą sprendimą, kuriame nebėra tų netinkamai veikiančių sistemos aspektų, kaip ištaisyti tas problemas deramų laikų. Toliau ponė Zipel. Dėkui. Tas trumpas filmukas, kurį parodė Estijos ambasadorė, mus įkvėpė, kai komisijos narys Kingas kalba apie ES informacinių sistemų saveikumą vaizdas atrodo labai gražus. Bet kaip tik ką minėjo kolega, susidarome įspūdį, kad valstybės narės labai remia saveikumo idėją, nes tai leidžia jom paslėpti savo vidaus problemas ir neminėti esamų nacionalinių sistemų spragų, nes daugelį atvejų problema yra ne ta, kad nėra saveikumo, bet tai, kad kai kurios valstybių narių tarnybos tiesiog nesikeičia informacija mm, tose valstybėse narėse ar užmiršta įvesti informaciją į Europinės duomenų bazės. Ir saveikumas šių problemų neišspręs. Vakar irgi buvo iškeltas duomenų kokybės klausimas. Ir čia kalbu ne apie techninę duomenų kokybę, kalbėdama, pavyzdžiui, apie pirštų atspaudus. Nes tie dalykai jau numatyti, spręsti. Bet kalbėdama apie kokybę, kalbu apie tai, kokius duomenis ir kokių tyrimo metu turime į tas duomenų kaupiklas įvesti. Kai kalbame apie Europos arešto orderį, tai labai aišku, kad ta sistema yra ne paprastiem, o rimtiem nusikaltimam. Ir kaip čia pagal jūsų sistemą, ar yra tokie ne, nedideli įtarimai, ar yra rimti įtarimai dėl asmens, kalbant apie teisėją saugą. Tai teisėjas saugos požiūris į tai, kada informaciją reikia įvesti į duomenų kaupyklą, yra kitoks. Tai noriu paklausti, ką galvoja daryti komisija ir taryba, kad mes visi vienodai apibrieštume duomenis, jų kokybę, ne tik kai kalbame apie techninę duomenų kokybę. Ir taip pat labai svarbu tinkama situacijos analizė. Atsiprašau, kad vėl miniu Europos atsakomybę, bet kai atliekama analizė ir sprendžiama, kur informacija turi patekti į įvairias duomenų bazės, nacionalinės teisės saugos e, struktūros turi problemų dėl policininkų e, skaičiaus, dėl deramo policininkų skaičiaus, dėl tinkamų pajėgumų. Taigi turime visose srityse Mm, taip pat ir duomenų analizės bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Ponas Koelio. Dėkui pirmininkė, noriu padėkoti ambasadoriai ir komisijos nariui už pristatymus. Pirmiausia, keletą pastabų pateiksiu apie SIS. Šengeno informacinė sistema yra ir liks pagrindinė sistema tiek sienų kontroliai, tiek vidaus saugumui. ES užtikrinti. Ir mano ta pastaba visiškai kyla ne iš asmeninio pasididžiavimo, bet dėl to, kad tie horizontalūs pakeitimai turi atsižvelgti į šios sistemos vaidmenį, valdant informaciją visoje ES. Toliau sistemų saveikumo Mm, paketas jau pakankamai laiko yra ant mūsų stalo. Aukšto lygio vertinimo grupės ataskaitą matėme, komisija yra užsakiusi tyrimų ir bus ir poveikio vertinimai. Ir turime tada aišku vaizdą, kokios yra sistemos ir kaip jos veikia. Taigi tas informacinių sistemų saveikumo pasiūlymas turėtų turėti du pagrindinius tikslus. Tai yra, kad būtų ryšys tarp visų ES informacinių sistemų ir būtų numatytos geriausios galimybės ir geriausios technologinės priemonės pasinaudoti e, galutiniams vartotojams, užtikrinant pagrindinės teisės. Ir tie, tos duomenų kaupyklos daugeliu atveju yra tik opcija, o ne sistemų tvirtinimo metu įvykdyta techninė simulacija. Ir mums reikia turėti tokią sistemą, kur būtų galima greitai ir geriau atlikti paiešką, laikantis mm, teisinio reikalavimų. Tai paieškos priemonės turėtų numatyti geresnės galimybės e, galutiniam vartotojam atlikti paiešką, išlaikant ir apsaugant vartot, e, duomenų subjektų teisės. Europos sistemos yra geros tiek, kiek valstybės narės yra pasirengę keistis informaciją vienos su kitomis, taigi saveikumas yra priemonė pagerinti dabartiniai situacijai. Ir galiausia paskutinis komentaras. Tai noriu padėkoti e, komisijai už tad, kad įtraukė parlamentą į šį darbą visais lygiais ir tikiuosi mes galėsime konstruktyviai bendradarbiauti. Pone Grisbek. Dėkui, ponė pirmininkė. išklausiau du pristatymus ir noriu pasakyti, kad mūsų frakcijai šis klausimas yra labai aktualus, nes mes jau ne vienerius metus sakom, kad reikia geresnės informacijos keitimosi kokybės, geresnių priemonių užtikrinančių keitimas informaciją, kad galėtume gauti norimus rezultatus. Norime padėkoti komisijai už įdėtas pastangas. ir už tą m, mm, pono Kingo pasiryžimą, kad būtų e, prieinama priemonė, sistema, e, kuri e, geriausių įmanomų būdų saugotų mūsų piliečius ir užtikrintų Šengeno erdvės apsaugą. Pritarčiau ir kolegų išsakytėm klausimam, į kurios labai laukiu atsakymų ir savo ruoštų turiu keletą techninių klausimų. Sistemos e, remiasi dviem skirtingom duomenų bazėm ir turi skirtingus tikslus. Jie yra vienoje sistemoje atitiktis, kuri arba yra, arba nėra. Kaip tada galima gauti pagal tą atik, atitikti daugiau informacijos ir kas užtikrins prieigą prie tos informacijos. Kokios čia garantijos yra numatytos tokiu atveju ir manau, kad jūs pritarsit man, kad svarbu ne informacijos kiekis, o jos kokybė. Ir tada kyla nuolat pasikartojantis klausimas dėl to, kaip valstybės narės elgesi, nes jei valstybės narės neįves tinkamos informacijos į duomenų bazės, ir dažnai dėja tas dar šiandien pasitaiko, tai kaip mes tada galėsime išspręsti tą kokybiškos informacijos gavimo problemą, nes e, sistemų saveikumas kaip priemonė yra labai svarbi, bet jos neužtenka. E, mano išsakytai problemai išspręsti. Taigi, turime užtikrinti, kad sistema būtų veiksminga ir ar esate numatę priemonių tam pasiekti. Dėkui. Uh, Ačiū. Pone Koratsa Bild. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai sveikinu ir remiu komisijos darbą dėl saveikumo kalbant apie saugumą ir migraciją ir atitinkamas duomenų bazės. Tai yra labai reikalinga, jau seniai to reikėjo. Ir jūs labai teisingai komisijos nariai paaiškinote, kad kalba eina ne apie tai, kad daugiau prieigos bus užtikrinama prie informacijos ir duomenų, bet tiesiog bus geriau naudojama ta informacija ir duomenys, kurie jau yra su visais tais saugikliais, kurie egzistuoja ES teisės aktos ir mes labai džiaugiamės, kad yra daug pagrindinių teisų apsaugos tose duomenų bazėse, kurios jau egzistuoja. Taigi, kalba eina apie tai, kad reikia apsaugoti piliečius ir dirbti efektyviau, kovojant su tarp valstybiniais nusikaltimais ir terorizmu. Aš sutinku su jūsų pasiūlymu, jūs sakėte, kad nereikia apjungti tų duomenų bazių, bet įveikti tą atotrukį, kad tos duomenų bazės atskiros ir tarpusavį nesaveikauja. Nežinau, čia gal būtų klausimas ar prašymas, reikalavimas, kad padėtumėte mums paaiškinti piliečiams, kad čia visiškai nepažeidžia privatumo, integralumo ar pagrindinių teisių. Ir taip pat valstybėms narėms, kad, kaip sakė Birgit, čia yra didžiulis nepasitikėjimas e, valstybių narių tarpe, kai kalba eina apie informacijos dalyjamasi. Aš nenorėčiau, aišku, sakyti, kad taip yra su visomis valstybėmis narėmis, tačiau nepaisant to, ką mes nuveikėme saveikumo srityje, vis tiek reikia kažkaip didinti valstybių narių norą bendradarbiauti. Ir aš manau, kad tą darbą reikia atlikti tam, kad valstybės narės suprastų, jog viskas daroma saugiai, atsakingai. Ta daro visos valstybės narės. Ačiū. Dėkoju, pon ponas Lenart. Ačiū, dėkoju ambasadoriai ir komisijos nariui King, taip pat dvi komisijos tarnybos kalbėjo, patikė techninės informacijos vakar, tikrai labai informatyvi. Informatyvus susitikimas buvo, vyko pusė aštuonių pirmąjį vakare, bet tikrai labai naudingas. Ir sutinku, kad saveikumas yra esminis žingsnis į priekį, siekiant užtikrinti uh, kad geriau naudojimuose būtų mūsų sistema ir kad ta informacija, kurią turime, būtų panaudota maksimaliai gerinant visų mūsų saugumą. Aš taip pat labai, man labai patiko tas video įrašas, kur tai ga, gali atrodyti techniška ir nuobodu, tačiau man tikrai labai patiko tas filmukas, neturi būti jis labai kažkoks tai linksminantis, tegu būna tai techninis nuobodus dalykas, bet lai tai veikia. Ir tam reikia, aišku, atlikti reikiamus darbus. Pirmiausia, reiškia, kad, tai reiškia, kad mums nereikia iš naujo išradinėti dviračio, kaip teisingai pasakė komisaras. Daug darbo jau ir taip yra atlikta arba yra dabar atliekama. ETS, Eurodac, SIS, ECRIS ir visos, visi kiti dalykai, duomenų bazės arba tie klausimai, kurie vis dar yra svarstomi čia parlamente. Ir ne visuomet buvo labai lengva viską padaryti, bet mums pavyko pasiekti konstruktyvių kompromisų. Taigi, kalbant apie saveikumą, EDPS sako, kad jeigu norime viską padaryti teisingai, reikia pasitelkti naują teisinį pagrindą tai sistemai. Ar apie tai yra kalbama, ar yra kokio tai judesio, ar bandoma pritaikyti horizontalų į požiūrį. Ar per ateinančius mėnesius mes e, vėlgi persvarstysime visus tos pasiūlymus, kuriuos svarstėme anksčiau, tam, kad jie patektų visiškai tą saveikumo sistemą. Toliau tas požiūris, kurio laikomasi, kad nebūtų nuolatos generuojamos naujos idėjos, bet kad būtų praktikoje pritaikyta tai, kas jau yra sukurta kalba eina čia ir apie duomenų kokybę ir jūs minėjote tą duomenų sandėlį, taip vadinamai. Uh, aukštų pareigūnų darbo grupės ataskaitoje, tai irgi minima yra, gal plačiau apie tai galėtumėte papasakoti. Ir dar vienas dalykas, labai svarbu, ką jūs sakėte, kad valstybėms narėms reikia priemonių kovojant su tapatybės vagystėmis savo teritorijoje. Ir vakar, pažiūrėjau, aš labai nustebau, kai išgirdau žinių apie tai, kas vyko prie tas vatį Niderlanduose. Tai nereiškia, kad mes valstybėms narėms tik turime suteikti priemonės tam, kad jie surastų tokius tapatybės vagystės atvejus, bet kad ties priemonės realiai būtų naudojamos, nes jeigu pamastytumėme apie piršto anspaudus pasuose, kas jau yra daroma 2009 metų dėl ES teisės aktų, tam, kad būtų kovojama su tapatybės vagystėmis valstybėmis senarėse. Tai niekuomet nebuvo naudojama Niderlanduose. Tai reikia ne tik, kad priemonę suteikti, bet pasirūpinti, kad priemonėmis būtų naudojamasi praktikoje. Ačiū, ponė Lenart. Ponas Albrecht. Ačiū. Aš sutinku su daugeliu dalykų, kas buvo pasakyta, ypač su ponu Koelio, kadangi Man atrodo, jis akcentavo būtent tą pagrindinę idėją susijusią su saveikumu, nes mes galime kalbėti apie saveikumą labai įvairiais būdais ir, ir tai gali būti visiškai skirtingos savokos. Ir nesutarti dėl esminių dalykų. Taigi aš sutinku su tuo, kad sukūriama tikra pridėtinė vertė, jeigu yra bendras paieškų uh, bendra paieškų sąsaja ir jeigu sistemos yra saveikios, tuomet duomenys gali būti greitai perdodami ir panaudoti, tas daroma veiksmingai. Ir taip pat, kita vertus, labai pritariu tam, kad tas turi būti daroma nekeičiant teisinio pagrindo tam procesui ir aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas ir dėl to, kad norint, kad tai būtų legitimu, labai svarbu užsitikrinti pasitikėjimą, kad kalba eina apie geresnį duomenų naudojimą, o ne daugiau teisinio pagrindo duomenų apdarojimui. Toliau kartais nėra labai aišku, kas yra siūloma ir aš norėčiau taip pat daugiau informacijos apie tai, kas bus, kokie pasiūlymai bus pateikti, nes buvo kalbama apie paieškų sąlytį. Sa ir apie tai, kad sistemos turi susikalbėti tarpusavyje. Tai čia galbūt šiek tiek kitoks jau dalykas, nes sistemos kuriamos skirtingiems tikslams. Sistemos duomenų bazės čia kaupiami skirtingi duomenys ir mes kaip teisės aktų rengėjai nusprendėme, kad tik tam tikrais tikslais tik tam tikri duomenys bus naudojami, o kitiems tikslams kiti duomenys būti naudojami, nes labai sudėtinga čia šiuo atveju nuspręsti, kas yra proporcingumas ir būtinybė. Kai sistemos tarpusavį kalbasi kasdien, tai tuomet nelabai aišku, kaip viskas vyksta ir ar bus pakankamai saugiklių. Sunku šiek tiek įsivaizduoti kad nebūtų pažydžiamos tos prerogatyvos, taigi aš tiesiog daugiau norėčiau apie tai sužinoti. Ačiū, ponė Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už įvairius, už abiejus pristatymus šiandieną ir vakar. Jų dėka mes galėjome geriau suprasti, kokie bus komisijos pasiūlymai, jeigu aš teisingai supratau viską. Saveikumas, saveikumo būdu sukursime sąlyčio sistemą, kuri rei, leis vieno, paspaud, vieno mygtuko paspaudimu paleisti paiešką sistemoje. Tokiu būdu gal, galima bus gauti informaciją apie saugumą, apie sienų valdymą ir kovą su imigracija, nelegalia imigracija. Tai yra trys tikslai, kurie dabar yra atskirti. Taigi mano klausimas štai koks. Norėčiau sužinoti, kaip būtų galima čia nepažeisti būtinybės ir proporcingumo principų kalbant apie tiek ir sistemas, tiek galimybę įvairioms institucijoms gauti prieigą prie įvairių sistemų, nes priklausomai nuo sistemos, ne, visos, ne tos pačios institucijos gauna prieigą prie tų sistemų ir e, tam tikros institucijos negali gauti prieigos prie tų pačių sistemų. Priklauso viskas nuo pačios sistemos. Taigi Tai būtų tokia nauja galimybė to savaikumo dėka, bet jeigu įvertintumėme tą vykdomą dabar paraleliai reformą dėl SIS sistemos, ETIES ir kitų sistemų reformą, tai man atrodo informacijos, naujos informacijos kiekiai tikrai nuolatos auks. Ir tai nebus saveikumas, tai bus tiesiog įvairių sistemų modifikavimas, bet rezultatas galiausiai tie bus tas pats. Būtent dėl to, kad e, SIS sugražinimų sistemoje mes būsim įtrauksim nusikaltimus, kurie susijęs su nelegaliu sienos kirtimu. Taip pat kalbama apie tai, kad tokie nusikaltimai bus tyriami pagal SIS sistemą. Pavyzdžiui, taip pat tokie asmenys, kurie įtariami tokiais nusikaltimais, man nelabai aišku, kaip mes čia apibriešime tas taikymo sritis. Kalbant apie kokybę, man kaip ir kitiems nelabai aiški valstybių narių atsakomybė, nes pagal dabartinę sistemą valstybės narės laiko informaciją. Taigi, kaip pagerinsime kokybę, kurdami tą sąlyčio sistemą ir kaip sukontroliuosime tą informaciją, kurią pateikia valstybės narės. Ir perinu prie trečio klausimo, paskutinio klausimo, kalbant apie pagrindinių teisų apsaugą. Nėra, kaip mes ją galime užtikrinti, jeigu net nesame užtikrinti dėl duomenų kokybės ir tas saveikumas tam tikrą prasme gali būti pavojingas, ypač kalbant apie teisų apsaugą, jeigu įsivelia klaida sistemoje. Ir kaip tuo met ta saveikumo sistema leistų ištaisyti tą klaidą, kuri įsivėlė į sistemą, ar jeigu apskritai įmanoma bus tą padaryti. Ačiū, panė Stevens. Dank u wel. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Noriu padėkoti abiems pranešėjams dėl labai įdomių, už labai įdomius pranešimus apie saveikumą. Aš suprantu, kad aukšto lygio ekspertų grupė rengia pranešimą apie saveikumą ir jie galės parodyti, jie parodė labai aiškiai, kaip bus galima prieiti skirtingų domenų bazių ir pamatyti rezultatus viename ekrane. Mes labai laukime Europos komisijos oficialaus pasiūlymo metų pabaigoje. Bet norėčiau sužinoti, kokie bus techniniai reikalavimai, kad galėtume gauti didžiasias ES duomenų bazės. Ar bus pakankamai techninių reikalavimų, kad tie duomenys būtų vykdomi saugiai ir veiksmingai? Saveikumas taip pat yra labai svarbus, e, kalbant apie biometrinius duomenis. Yra iškilę nemažai sunkumų, pavyzdžiui, dėl e, pavardžių ar tapatybės klastojimo, sutikrinti skirtingose vietose e, skirtingus duomenis, man atrodo, labai gera mintis. Bet turėtume kalbėti apie labai aišku kalendorių, kada ta sistema turės būti įdėkta, kad to bus patvirtintis teisės aktas. kokie yra galimi apčiuopiami ir neapčiuopiami e, rezultatai pagerinantis kovą su e, terorizmu ir nusikalstamu, kaip bus galima prisidėti prie e, teisėtos ir nelegalios migracijos valdymo. Kitas mano klausimas. Ar šių pasiūlymų įgyvendinimas padeda vis, yra naudingas visoms valstybėms vienodai? Kiek uh, E, nuosekliai tie teisės aktai bus įgyvendinami visose valstybėse narėse, ar neiškils kai kuriuose valstybėse narėse įgyvendinimo problemų ir ką būtų galima padaryti, kad jų būtų mažiau. Kitas dalykas, ar gali padidėti kibernetinio saugumo rizika dėl to, kad bus įgyvendinti aukšto lygio ekspertų grupės pasiūlymai. Kokiu papildomu techniniu ir organizaciniu priemonių EUISA galėtų įgyvendinti? E, kad valstybės narės e, galėtų jas perkelti taip pat į savo sistemas? Ar yra aiškių e, tikslų apibriešto aukšto lygio eksperto grupėje? Kokie tikslai techniniams pasiūlymams yra iškelti, sprendžiant konkrečias problemas? Ir paskutinis dalykas, kokie gali būti nepageidaujami, nenumatyti uh, rekomendacijų gyvendinimo padariniai. Turiu galvoje aukščiausio lygio ekspertų grupės pasiūlymo įtaką piliečiams dėl duomenų apsaugos, dėl privatumo apsaugos, kaip tokio nepagėdavimo poveikio grėsmę galėtumėm sumažinti techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis arba valstybių narių lygmenių arba ES lygmenių. Ačiū. Stevens. Ačiū, ponė Stevens, ponas Foss. Jūs neprašyt pasisakyti? Taip, gerai. Pone Gomes. Uh, uh, Gerbiamas komisijos nary, atsiprašau, kad pavėlavau, negalėjau uh, klausytis jūsų kalbos, bet aš diskusiją sėku, vakar tą pačią temą kalbėjome. Ir aš norėčiau dabar jūsų paklausti ne apie saveikumą, nes kolegos jau apie tai kalbėjo nes e, tokiu būdu, aš manau, mes galėsime surinkti geresnės kokybės informaciją apie žmonės, kurie kerta mūsų sienas ir tai sustiprins mūsų sienų kontrolę. Bet yra zonų, kurios yra visiškai nekontroliuojamas arba labai paviršutiniškai kontroliuojamas. Ir būtent e, čia trūksta to saveikumo, nes visiškai tos sistemos neveikia. Aš turiu galvoje, pavyzdžiui, privačius lėktuvus. Turtingi žmonės su jais gali atskristi. E, gali nusileisti ES mažose oro uostuose, aerodromuose arba iš vienos ES valstybės narės į kitą, jie taip galės skristi ir niekas apie juos nerinks duomenų. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie kruzinių laivų, kruzinių laivų keleivius, e, krovininių automobilių e, keleivius. Gali būti vežami ginklai, gali būti vežami grini pinigai, niekas to nekontroliuoja. Ar jūs nemanot, kad mes per daug dėmesio skiriame saveikumui? O tuo tarpu praktiškai leidžiame tokius dalykus. Šiuose srityse PNR reikalavimų nepritaikysime. Žmonės turintis pinigų, savų pinigų ar nusikalstamų organizacijų pinigų, gali pasityčioti iš viso mūsų atliekamo darbo, e, kai mes tiek daug dėmesio skiriame sienų kontroliai. Ačiū, ponė Gomis. O dabar aš vėlgi kreipiuosi į tarybą ir komisiją. Pirmiausia, ambasadorė Kaja Tail. So much. I... Labai ačiū. Aš norėjau pabrėžti nuo pat pradžios, e, kaip e, taryba visiškai pritarė komisijai šiuo požiūriu ir tai yra pagirtina. Bet dabar po pirminių parlamentarų klausimų aš galiu pasakyti, kad mes didelę dalimi turime tokią pat nuomonę kaip ir parlamentas. Aš klausiausi kolegų pareiškimų, kuriems aš galėjau iš karto pritarti, galėčiau po jais pasirašyti net nebejodama. Pavyzdžiui, ponas Koelio, aš galiu pasakyti, kad jūsų pareiškimo visas tekstas e, galėtų e, būti įrašytas į tarybos pasisakymus. Labai daug kas sakė, Ir aš noriu čia pabrėžti, kad saveikumas nėra stebuklinga lasdelė. Būtų gerai, jeigu tai būtų. Būtų gerai, jeigu mes rastumėm tokį universalų sprendimą visoms problemams. Tačiau saveikumas yra tik tai duomenų bazių panaudojimo techninis pagerinimas, patobulinimas, kaip ponas Kalijo sakė, tai tarnaus galutiniam vartotojui. Kažkas čia sakė, aš labai atsiprašau, aš nebeprisimenu su pavardžių, nes kalbėjusių buvo labai daug. Kažkas sakė, kad e, valstybės narės nėra vienodos, ne visos jos nori keistis informaciją su kitomis. Aišku, jūs čia kalbatės su Este. Mes galvojam, kad saveikumas yra vienas iš labiausiai savame suprantamų dalykų pasaulyje. Mums dėl to jokių įsitikinimų problemų nekyla. E, lygiai taip pat labai daug dėmesio mes skiriame pasieniečių tarnybai ir jų darbui, bet galėčiau pateikti tik e, kitos srities pavyzdį, kuri vis tik yra susijusi šia, su mūsų aptariama tema. Jūs žinote, kad mums viena iš didžiausių problemų šiuo metu yra viduržėmio jūros pakrantė. Centrinė viduržėmio jūros zona sukelia daugiausia sunkumų, norime sukurti stipresnį ES sienos tarnybą. E, Viduržėmio jūroje vykdomas skirtingos operacijos ir egzistuoja labai rimta problema dėl keitimos informacijos tarp pilietinės administracijos ir karinės administracijos, civilinės administracijos ir karinės administracijos. Būtent apie tai dabar kalbame. Valstybės narės, ar gali tuo pasitikėti, ar, jos tuo nepas... ar nebus taip, kad jos tuo nepasitikės. Uh, Mano akimis padėtis gerėja, nes atsiranda daugiau pasitikėjimo valstybių narių tarpe. Kiekvieną dieną tą galim pastebėti. Be to yra daug techninių sprendimų, kurie leis pagerinti kasdienę prieigą prie informacijos ir rezultatus, kuriuos mes gauname. Aš taip pat tikiuosi, kad mums pavyks pagerinti e, šios problemos psichologinę pusę ir teisinę bazę Na, o dėl techninių reikalavimų galiu tik tai padėkoti tiems, kurie paminėjo EULISA. Tai agentūra, kuri rūpinasi duomenų kokybę. Mes jai padedame, parengėme specialų e, veiksmų planą duomenų kokybei gerinti. Taigi aš bijau, kad saveikumas visų problemų neišspręs, bet paprasčiausią minimumą leis sureguliuoti, o būtent apie tai mes kalbam 21 amžiuje. Kai kažkas minėjo, jog sistemos tarpusavį turi susišnekėti, bijau, kad tokio lygio dar nepasiekėm, kad sistemos viena su kita kalbėtų mums neįsikišant, uh, E, dar to nėra. Tai jau būtų dirbtinis intelektas, nors į darbo atvarkę toks klausimas yra įtrauktas ir gali būti, kad mus dirbtinis intelektas užvaldys anksčiau, negu mes to norėsime. Bet supraskit, kad čia mes kalbamės su žmonėmis, kurie gali gauti informaciją, turėdami tvirtą pagrindą tam ir dėl, kai dėl to bus visų bendrai sutarta. Aš čia jau sustosiu, tikiuosi, kad komisijos narys paaiškins pasiūlymą ir išdėstys, koks jis turėtų būti. Dėkui, gerbiama ambasadorė, gerbiamas komisijos narys, žodis jum. Dėkui, dėkui, kad taip domimasi šiuo klausimu. E, kalbant apie tai, ką ponas Lenarts sakė, tai čia aišku turime E, neužmiršti ir tam tikrų techninių dalykų, kurie ne visuomet aiškus, bet turime paaiškinti, ką darome ir ko nedarome. Mes visų problemų, kurios buvo iškeltos, neišspręsime tik tai informacinių sistemų saveikumo pasiūlymų, bet mes niekad ir nesakėme, kad visas problemas tas sistemų saveikumo pasiūlymas išspręs, nes jisai siekia e, gauti didžiausią naudą iš dabar esamų mm, duomenų bazių ir remtis tai sprendimais dėl duomenų mm, bazių, kurie jau yra padaryti. Pone Gomeš, jūs minėjote, kad yra tam tikrų spragų ir jūsų darbas ir verčia mus neužmiršti, kad tų spragų yra, bet dabar esamų duomenų bazių veikimo mes nekeisime. Mes nekursime naujų duomenų bazių per saveikumą, nes yra atskiri sprendimai atskirom duomenų bazėm. Mm, tuos sprendimus taip pat mm, priimant dalyvauja ir Europos parlamentas. Bet ką norime padaryti, tai kai sutarėme, kokios formos duomenų rinkinys turi būti, tai tada sutarėme ir dėl to, kad tų duomenų naudojimas turi būti efektyvus ir e, ponė Cipel ir kiti kolegos sakė, kad viskas labai gerai, bet kaip spręsime problemas, kurios atsiranda dėl valstybių narių netinkamo darbo su informacija, netinkamo informacijos pateikimo. Tai mes vėlgi kartu su parlamentu spręsime tas problemas, bet bet kuriuo atveju sistemų saveikumo pasiūlymas skirtas efektyviam europinių kolektyvinių duomenų bazių naudojimui. O kalbant apie darbą su valstybėmis narėmis, tai aš manau, kad, kad turime pirmiausiai gyvendinti tuos dalykus, dėl kurių jau sutarėme ir pasinaudoti tom priemonėm, kurias turime. Taip pat e, atkreipti dėmesį m, mm, tų valstybių narių, taikyti pažeidimų procedūrą, jei valstybės narės nevykdo įsipareigojimų, bet, bet kuriuo atveju m, mm, esame nusiteikę padėti valstybėm narėm lėšomis, keitimosi gerąją praktiką, organizuojant mokymus. Ir aišku, kad viso to mm, mūsų darbo pagrindas yra Šengeno informacinė sistema, ir atsižvelgdami į jūsų pasiūlymus sustiprinsime, pasiūlysime, kaip sustiprinti Šengeno informacinę sistemą. Tai yra, pavyzdžiui, kad būtų prievolė keistis informaciją susijusią su terorizmu. Ir taip pat turime būti pasirengę technologijų naudojimui, tai yra, e, pavyzdžiui, naudotis automatiškais duomenų automatiniu duomenų krovimu, pakrovimu į bazės e, tos informacijos, kurią valstybės narės yra pasirengę dalintis. Taigi, visų šių darbų imsimės, bet tuo pat metu turime ir tą tikslą, kad turime kuo didžiausią naudą gauti iš tų bendrų europinių duomenų bazių, iš tų bendrų kolektyvinių sistemų. Ir manau, kad tas mūsų bendras darbas skatins ir valstybės narės labiau keistis informaciją, kaip minėjo ir gerbiama ponė ambasadorė. Tai mes turime tas, tą norą, kad bendros platformos būtų efektyvesnės, naudingesnės ir jo, mm, jomis labiau naudotųsi pasienio apsaugos darbuotojai ir jos jiem būtų naudingos, tai, tai skatinsime ir valstybės narės mm, tuo būdu labiau keistis informaciją. Tai mm, link viso to turime ir judėti. Toliau e, klausimai tiesiogiai susiję su saveikumo pasiūlymu. Dar uh, kai kuriuos aspektus nagrinėjame, taip pat ir jūsų komentarus su ekspertais svarstome. Tai šiandien negaliu dar visko smulkiai jum pateikti. Tikiuosi, dėl to nepyksite, tik tokias bendrasias, bendrasias, bendruosius aspektus esamėm, esamėm teisės aktai nebesiūlysime naujų teisinių pagrindų, laikysimės horizontalaus metodo, o tai reiškia, kad e, taikomi procesai galės būti keičiami, procesai susiję su esamomis sistemomis. Ir dėl to turime aiškiai kartu su jumis apsvarstyti to e, saveikumo, sistemų saveikumo pasiūlymo teisinius padarinius mes neplanuojam nieko siūlyti, kas liečia prieigos teisės, kas kokias teisės prie kokios informacijos turi prieiti. Kalbant apie tai, ar taisyklių ir procedūrų tobulinimo reikia siekti apie, pavyzdžiui, ar reikia gerinti procedūras pasinaudoti prieigos teisę, ar turi visais atvejais būti iš ankstinė prum konsultacija, kad būtų galima e, patikrinti kitą duomenų bazę. Ar galima, pavyzdžiui, tą m, kitos duomenų bazės tikrinimą greičiau atlikti tiesiog ne, ne tai, kad bus bandoma gauti informaciją, prie kurios neturite e, teisės prieiti, tiesiog norime paspartinti esamų procedūrų naudojimą, padaryti tas procedūras veiksmingesnėmis. Ir jei mes pasiūlysime, kad reikia kai kuriuos procesus paspartinti, ir turėsime tą yra atitiktis ar nėra atitikties sistemą, kaip minėjo ponė Grisbek, tai tada norime, kad būtų visiškai aišku, kad esant tokiai situacijai reikia laikytis esamų prieigos užtikrinimo sąlygų. Tai jei tas atsiras mūsų pasiūlymo tekste, tai turime aiškiai pasakyti, kad jei toliau dirbame su ta atitiktimi, jei yra atitiktis ir norime gauti daugiau informacijos, kuri yra sistemoje, tai pareigūnas turi turėti teisę prieiti prie tos informacijos. Turi laikytis prieigos teisės nuostatų, pavyzdžiui, E, tam reiktų gauti ar teismo leidimą, ar kažkokį kitą leidimą, kuris yra numatytas atitinkamuose teisės aktuose ir kuriam taikomas ex ante tikrinimas. Taigi visų šių teisių mes neplanuojame su šiuo pasiūlymu keisti. O klausimas dėl duomenų sandėlio ar duomenų talpyklos mm, ponė Lenarts tą minėjo, tai šis dalykas yra į Ulisą pasiūlyme. Mes jo neužmiršome ir tai yra susijęs su tuo darbu siekiant užtikrinti duomenų kokybę. Taigi tai yra Eulisa pasiūlyme. O dėl potencialiai klaidinančių metaforų, apie tai klausė ponas Albrecht, taip čia mes turime mm, būti atsargus kai apibūdinsime, kai apibūdiname, ką darysime, kad kai kalbame apie sistemų susikalbėjimą, susišnekėjimą viena su kita. Tai čia mes bandome kad e, siekti, kad atskirose sistemose nebūtų kelių identitetų kelių tapatybių. Ir mm, kalbant apie duomenų saugyklą, tai norime, kad nebūtų galimybės skirtingoje sistemoje mm, turėti skirtingą skirtingą tapatybę. Ir tai irgi palengvins sistemų tarpusavio saveikumą. Tai tikiuosi, kad nuraminau jūs. Pone Kelau, pone Koraca Bild. Taip sutinku, kad reikia aiškiai pasakyti kad mes tikrai niekaip nenorim čia riboti privatumo ir pagrindinių teisų apsaugos ir tų kitų vardų, kaip jau minėjau, apsauga. Tai mes apsaugosim mūsų piliečių saugumą ir privatumą, jei galėsime mūsų e, pasienio apsaugos pareigūnams palengvinti prieigą prie duomenų bazių ir mm, užtikrinti, kad tų duomenų bazių naudojimas jiem būtų naudingas. Tai tie galėčiau pasakyti, o per mūsų kitą sustikimą tikiuosi galėsiu išsameu atsakyti ir į ponios Stevens klausimus dėl konkrečios naudos ar, ar rizikos, kad naudos nebus gauta. Tai mes, kalbant apie šį pasiūlymą, taip pat turime numatyti ir jo įgyvendinimo terminus ir aišku viskas priklausys ir taip pat nuo dėrybų su taryba ir Europos parlamentu. Koju komisijos nariui King. Tikrai buvo naudinga išklausyti. Jūsų dėkojame ir poniai ambasadoriai. Šalia šio darbo tvarkės klausimo dar yra numatyta ir numatytas pono Vievoropskė pasisakymas ADPS e um, duomenų apsaugos pareigūno padė, e, pag, pag, padėjėjo pristatymas e, apie pamastymų dokumentą apie informacinių sistemų saveikumą laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Taigi dėkoju dar kartą svečiams už diskusijas. Well, uh, I will give the floor to you. Kągi dabar žodis jums. Mes numatę 50 minučių šioms diskusijoms iš viso, gal 15 atsiprašau arba 20. Tai gal 10 minučių jūsų pristatymui, o po to diskusijos vyks. Prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, ponė komisijos narė, ekscelencija, ponios ir ponai, dėkoju už kvietimą ir galimybę pasikalbėti su jumis apie saveikumą, sistemų saveikumą, sistemų, kurios yra naudojamos teisingumo, laisvės ir saugumo srityje. Mano vaidmo šiandieną yra pristatyti pagrindinės apmąstymo dokumento gairias, Giovanni Butarelli, mano kolega, pasirašė tą dokumentą, jis yra duomenų apsaugos pareigūnas, jis pasirašė prieš kelias savaitės EDPS, paprašė duomenų apsaugos institucijų, ES institucijų, agentūrų atitinkamų tarnybų, ką jie mano apie viešų išteklių saveikumą, kad kalbant apie informacinių sistemų sistemų ateitį ir informacijos mainus, mes to tikrai negalime praleisti. Mes esame įsitikinę, kad semantiniai, organizaciniai ir teisiniai saveikumo elementai, kalbant apie elektroninės paslaugas ir atitinkamos informacinės sistemos laisvės teisingumo ir uh, saugumo srityje bus tinkamai prižiūrėtos, kalbant apie saveikumo sprendimus, tiek kalbant apie sistemos architektus, naudotojus, teisės aktų rengėjus ir tiek Europos, tiek nacionalinių lygmenių. Žinot, kad iš principo saveikumo tikslai sukurti veiksmingą veiksmingus informacijos mainus tam, kad kompetitingos nacionalinės ES institucijos gautų reikiamą informaciją reikiamų laikų. Mes žinome, kad diskusijos, kurios prasidėjo šiandieną, yra tik pirmas žingsnis ilgesnėme kelyje ir tai matyti tikrai labai ilgalaikės diskusijos apie tai, kaip praktiškai būtų galima panaudoti duomenis, kuriuos turi viešos, viešo valdymo institucijos. Tai mūsų nestebina ir uh, mes to ir nebijome. Europos duomenų apsaugos pareigūnas laikosi nuomonės, kad saveikumas, jeigu jis yra įgyvendinamas gerai, ger, įgyvendinamas gerai apmastytų būdų, tai gali padėti kompetitingoms institucijoms, kurios naudojasi plačiais, plačiomis informacinėmis sistemomis ir taip pat gali sumažinti tokių sistemų eksploatavimo kaštus. Toliau, saveikumas gali būti naudingas ir duomenų apsaugos prasme. Pavyzdžiui, sujungus informacinės sistemas, kurios yra artim, turi bendrų tikslų, panašių tikslų, ir jeigu yra renkami panašus ar identiški duomenys, tai gali užtikrinti geresnę kokybę ir tokiu būdu sumažėtų nereikiamų duomenų kiekis. Mes norime, kad šiomis diskusijomis būtų pasinaudota, kalbant įvesti tokią idėją apie privatumą pagal pagal pritaikymą ir ypatingai laisvės e, teisingumo ir saugumo srityje ir apskritai, kad 21-ame amžiuje, kur yra naudojamos informacinės sistemos, būtų to nepamirštama. Ir tas saveikumas reikštų geriau keistis ir apdoroti duomenis. Tačiau tam reikalingas ir teisinis pagrindas ir turi būti visapusiškai laikomasi pagrindinių teisų hartijos, ypač kalbant Taigi mes tokiu būdu galėsime reikiamus teisinius instrumentus parengti ir jie būtų proporcingi e, užsibrieštiems tikslams. Taip pat mes laukiame daugiau informacijos apie Europos komisijos teisėkuros pasiūlymą ir aš manau, kad tinkamo saveikumo poveikio vertimas pagrindiniams teisės, privatumui, duomenų apsaugai bus labai svarbus. Mes jau girdėjome apie aukštų pareigūnų grupės darbą ir buvome įsitraukę į tą darbą. Ir mūsų tarnybos nuomonė įtraukta į tą ataskaitą. Tačiau mes turime nepamiršti, kad tie trys pasiūlymai, kurie dabar yra pateikti, ir kuriuos patvirtino taryba. O pasiūlė komisija. Teisingumo portalas, bendras tapatybės repozitoriumas, kitos priemonės yra tik tai diskusijų pradžia, kalbant ir apie kitas paslaugas, kurios bus pasiūlytos ateityje, nes kuo daugiau turėsime galimybių saveikume, tuo daugiau tomis galimybėmis ir naudosimės. Taigi, uh, laukiu galimybės susipažinti su teisėkuros pasiūlymais, bet norėčiau dar pabrėžti kelis dalykus dėl saveikumo ir mūsų lūkesčių. Saveikumas, apie jį bendrai kalbama kaip apie galimybę įvairioms informacinės sistemos bendrauti tarpusavyje. Nors saveikumas dažnai yra laikomas kaip techninė savoka, tačiau mes manome, kad dabartinis kontekstas negali būti atsiejamas ir nuo būtinybės duomenų keitimosi duomen būtinybės, politiškai pateisinamo duomenų keitimosi ir teisiškai manomo duomenų keitimosi. Nors informacinių sistemų saveikumas bus įgyvendinamas techninėmis priemonėmis, tačiau turi viskas būti aptariama ir politinių lygmenių ir mes labai džiaugiamės, kad tos diskusijos ir prasideda. Taip pat norėtumėme priminti saveikumo savoką ir jos atitinkamus elementus, kas atsispindėjo ir viešų, viešų administravimo institucijų saveikumo diskusijose. Saveikumas tai yra kaip ir galimybė organizacijoms bendrauti siekiant abipusiai naudingų tikslų, įskaitant dalymas informaciją ir žiniomis tarp organizacijų, kad būtų geriau gyvendinami procesai. Taigi visą tai mes turime nepamiršti, kai kalbame ir apie saveikumo semantiką jau buvo e, tas minėta ponios Sipel, kad nusiusta informacija turi leisti tą patį visose sistemose ir visomis kalbomis. Toliau organizacinis saveikumas ir teisinis to elementas yra svarbus. Tam, kad duomenimis keistis būtų techniškai įmanoma, reikalingas reikalingos paskatos keistis informacija. informacija. Kuo daugiau gali, tuo daugiau ir keitiesi. Uh, Taigi apie tai kalbėjo ir komisijos narys. Saveikumo būdu labiau veiksmingiau būtų pritaikomos taisyklės, bet pavyzdžiui, paieškos portalas, kuris kurio būdu kompetitingos institucijos gali užduoti užklausimus keliose sistemose tuo pat metu, uh, ir neatskirai tada tos užklausos duodamos sistemoms, tai taip pat reiškia, kad ta informacija, kuri tokiu būdu yra surenkama, yra šiek tiek daugiau nei buvo surenkama anksčiau. Tai aš nesu įsitikinęs, ar mes tikrai siekiame tokios situacijos, kai nebus daugiau jokių naujų duomenų bazių ar naujos informacijos, kuri bus surenkama. Toks sinergetinis požiūris į informaciją čia yra taikomas. Taip pat mes suprantame, kad komisija dabar arba ateityje gali bandyti išplėsti galimybės, keistis ir derinti duomenis. Pavyzdžiui, poveikio vertinime kalbama apie tai, kad biometrinių duomenų atitikties informacija yra dalyjamasi ir taip pat tapatybės repozitoriumas irgi uh, skaitmenius duomenis, pavardės, gimimo datos ir panašiai. Tokie duomenys yra laikomi įvairiose sistemose sienų valdymo saugumo tikslais. Ir jeigu bendrai tos dvi priemonės bus naudojamos, nustatant vieną tapatybę, naudojant ir skaitmeninius ir biometrinius duomenis, nustatant tapatybę, tai jau savaime kaip ir nėra blogai, tačiau tai kaip ir pasitarnauja mūsų siekiamam tikslui, bet mes turime nepamiršti, kad tai reiškia, kad nauja informacija tuomet yra neišvengiamai sukūriama. Kartais duomenų apsaugos institucijos yra kaltinamos tuo, kad yra e, nuobodžios ir nuolatos kartoja duomenų apsaugos principus, tačiau toks yra mūsų vaidmuo. Taigi, dar kartą būsiu nuobodus. Ir pasakysiu, kad asmens duomenys turi būti apdorojami sąžininkai. Ir taip pat saveikumas neturi būti savaiminis tikslas. Tai turi tarnauti bendram viešam interesui ir tikslams. Poveikio vertime pirmiausia kalbam apie bendrąjį tikslą, tai yra sustiprinti sistep, stipresnės, pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemas, o po to minimi ir konkretų specifiniai tikslai tam, kad e, galutiniai vartotojai, teisės saugos, sienų kontrolės, e, teismų institucijos gautų greitesnę prieigą prie visos informacijos, toliau, kad būtų galima palengventi ir integruoti prieigą teisės saugos institucijoms prie neteisė, neteisės saugos institucijoms turimos informacijos, kai atliekamas tyrimas arba e, tyriamas arba vyksta baudžiamo nusikaltimo teisminiai procesiniai veiksmai. Taigi šiame kontekste svarbu pabrėžti, kad bendra, bendras politikos tikslas ir kiti specifiniai tikslai, kuriuos aš išvardijau, nebūtinai susijęs su viešuoju interesu pagal teisės normas, pagal, pavyzdžiui, 52 hartijos straipsnį. To, taip pat tokiu būdu nesuformuojami duomenų apsaugos ir apdarmojo tikslai pagal duomenų apsaugos įstatymus. Taigi mes raginame komisiją labai aiškiai atskleisti konkrečius tikslus dėl duomenų apdarojimo, tokius tikslus kaip užtikrinti, kad greitai būtų galima prieiti prie duomenų bazių, galbūt tai yra labai naudinga vartotojams, bet galiausiai individualus asmenys nesupranta, kokie asmens duomenys yra apdarojami, kokiems tikslams, kokiems e, užmojams ir kokių tai turi padarinių. Norėčiau priminti, kad diskusijų įkarštie, kai buvo kalbama apie naują susitarimą su JAV dėl privatumo skydo, 29 straipsnio darbo grupė, kuri subūrė visas teisės e, duomenų apsaugos institucijas, išdėstė minimalius reikalavimus dėl mechanizmų, kuomet galima kištis į duome, privatų gyvenimą ir kada turi būti užtikrinama duomenų apsauga. Duomenų apsaugos institucijos sukūrė tai, vadinamąjį, tai vadinamasis europinės garantijas ir vėliau jos buvo primintos ir teisingumo, teisma, te, e, teisingumo teismo atitinkamuose bylose. Pavyzdžiui, dėl ES ir Kanados keliaivių duomenų įrašų susitarimo ir tai, kad apdorojimas turi būti vykdomas pagal aiškias taisyklės ir tas apdorojimas turi būti būtinas ir proporcingas, tai čia buvo visų tų nutarčių esminis elementas. Ir ten norėčiau pabaigai išvardinti pačias svarbiausias mūsų mintis kuria, ir patarimus, kuriuos norime pateikti Europos institucijoms, kai kalbame apie uh, praktišką saveikumo sprendimų panaudojimą. Mes pritarėme saveikumui, kai saveikumas yra įgyvendinamas gerai apgalvotų būdų ir laikantis pagrindinių būtinybės ir proporcingumo reikalavimų. Saveikumas gali būti naudinga priemonė atsižvelgiant į realius poreikius ir taip pat gali padėti išvengti nereikiamos informacijos ir užtikrinti geresnę duomenų kokybę. kokybę. Saveikumas dažnai yra laikomas techninių dalykų, bet mes suprantame, kad tai yra taip pat, taip pat yra būtina apsispręsti, ar mes norime numatyti tą saveikumą ir ką jis reiškia teisinę prasme. Taip pat turime nepamiršti, kad prasideda ilgas procesas ir koks bebūtų mūsų sprendimas, niekuomet jo negalėsime atsisakyti kai bus panaudoti pinigai saveikiams sprendimams pritaikyti. Naujos idėjos dėl to, kai bus galima tai pritaikyti, bus pateikiamos kas penkerius metus. Ir man atrodo, kad šioje salėje susitiksime 2020-aisiais, 2022-aisiais metais, gal ir anksčiau, ir kalbėsime apie naujus dalykus. Aš neturėčiau matyti to sakyti, bet pažvelgus į tą pažymą, kuri buvo pateikta tarybos šių metų vasario mėnesį, kur išvardintos informacinės sistemos, kurios dabar yra aptarnėjimos, kurios turėtų būti saveikios, tai man atrodytų, kad ir Europolo klausimai, Eurosur, Europos keliaivių duomenų įrašai, tai čia bus kiti žingsniai vėliau apie tas sistemas kalbėsimės. Ir vėlgi, aš nesakau, kad duomenų apsaugos institucijos bendrai pasisako prieš tai, bet tokios diskusijos turi būti gerai parengtos. Ir galiausiai konkrečios saveikumo problemos, kurios yra susijusios su tuo, kad reikia aiškiai įvardinti būsimose teisės aktuose galimas problemas. Ir žinoma, kad komisija įvardijo problemas, identifikavo tam tikrų problemų, bet kartais nėra detaliai aprašoma, kokios yra konkrečios tos problemos ir kaip jas būtų galima išspręsti praktiniu būdu. Ar esminė problema yra teisinio pobūdžio, techninio pobūdžio, čia irgi aišku reikia patikslinti. Ir pasiūlymas taip pat turėtų aiškiai išdėstyti, kokiam konkrečiam tikslui kokios asmens duomenų kategorijos yra naudojamos. Ir galiausiai mes manome, kad visapusiškas saveikumo poveikis pagrindiniams teisėms turi būti išanalizuotas, nes tai yra esminis dalykas kalbant apie naujas planuojamos iniciatyvos detalės, kad tos detalės būtų paviešintos ir kai jos bus paviešintos, mes galėsime Europos institucijoms pateikti savo nuomonę dėl šiame teisėkuros procese. Labai ačiū. Ačiū už pristatymą. Pone Zipel, nori pasisakyti, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pradžioje pakėliau ranką tik tai tuo metu, kai jūs pradėjote kalbėti apie kaštus ir kad įmanoma būtų tuos kaštus sumažinti, aš tuo netikiu. Na ir galbūt tą klausimą turėjau užduoti komisijos nariui King, bet gal jūs žinote, kiek maždaug pradžioje tai kainuos, kad būtų pradėtas tas aveikumas. Nežinome, kad techniniai standartai skiriasi, sistemos skiriasi ir mums reikia sukurti tą prieigos teisę, taip pat teisę ir tiems, kurie galbūt turi teisę, kad būtų tie duomenys į skirtingas sistemas įtraukiami, tai čia labai sudėtingas dalykas ir mums reiks gal kitokios programinės ir kompiuterinės įrangos tam tikslui. Toliau, kalbant apie tai, kas galės jūsų sistemas įvesti duomenis. Tai čia norėčiau grįžti prieš tai, ko. Duomenų kokybė, kaip jūs ir sakėte, čia dar yra svarbiau nei, ir, nei buvo ir nei yra dabar, nes net neteisingi, netikslus duomenys įvedami į tokią sistemą. Pavyzdžiui, jeigu jie į skirtingas sistemas yra įvedami, tai tų netikrų arba netikslių duomenų ar informacijos problemos čia šiuo atveju gali išaukti. Tai kaip mes tvarkysimės su ta problema techninis klausimas ypač jeigu informacija turi būti vedama į skirtingas sistemas, ar tą galima padaryti vienu žingsniu, ar čia reiktų atskirai tuos sistemas, tas sistemas įvesti tuos duomenys ir kaip bus su negaliojančių arba netikslių duomenų išbraukimu, ar reiks išbraukti atskirose sistemose, ar bus galima tą padaryti vienu žingsniu. Ir dar vienas klausimas, kurį, man atrodo, uždavė kolegė Stevens ankstesnėse diskusijose. Jeigu visus tuos duomenys mes apjungsime, sujungsime į bendrą tinklą, ar išauks tuo met kibernetinių išpolių problema? Mm ir ar yra rengiamasi tam iššūkiui atremti ateityje. Ačiū, ponė Zipel, prašau. Ačiū. Ačiū už klausimus. Ką aš sakiau apie tai, kad e, bus sumažinti kaštai. Aš turėjau omenyje paieškų kaštus, o ne sistemos kūrimo kaštus. Jūs teisi. Uh, nauja sistema, nors tai ir nėra viena centrinė sistema, tik galimybė apjungti skirtingas sistemas kainuos papildomų lėšų. Ir taip pat tiesa, kad jeigu mes įskaičiuosime ir tuos kaštus visų tų operacijų, kurios dabar atliekamos sistemose, tai mažinti kaštus galbūt ir vienas būtų toksai tikslas. Tačiau jūs klausėte, ar tą būtų galima padaryti vienu paspaudimu ar viena operacija. Tai klausimas, kurį turė, neturėtumėt, kurį reiktų užduoti ne duomenų apsaugos pareigūnui, bet aš tai, ką galėčiau pasakyti, jeigu netoks tikslas, tai koks jisai, nes man atrodo, kad pagrindinis tikslas ir yra sumažinti skaičių operacijų, kurias reikia atlikti tam, kad būtų gaunama aukštos kokybės prieinama informacija ar duomenys vartotojui. Aš kaip duomenų apsaugos pareigūnas turiu klausimų, daug klausimų apie tai, kas gaus prieigą prie kokių duomenų, bet aš tikrai tikiuosi, kad naujų priemi, priemonių įvedimas reikš, kad veiksmai gali būti atliekami tuo pačiu metu, ar tokiu būdu sukūriama klaidų problema, klaida tokiu būdu pasklistų per visas duomenų bazės, tai aišku, tokia problema egzistuoja, bet man atrodo, kad ta problema, kurią turime dabar, kad duomenys gali skirtis. Vienoje sistemoje vienokia yra kitoje kitokia, tai čia šita problema yra pavojingesnė nei prasta informacijos kokybė. Pavyzdžiui, kalbant apie asmens, kur, kurio, apie kurį informacija yra surinkta apsauga. Ir taip pat vartotojams, teisėsaugos institucijoms tokia, tokia situacija labai klaidinanti. Ar dėl to kils papildomų problemų dėl kibernetinių išpolių? Taip ir ne. Nes tai, kad mes kalbame apie didžiulės sistemas, sistemas, kur, kurios yra valdomos iš centrinės būstinės. Tai nebūtinai čia sukūriama papildoma rizika. Galbūt sumažinama yra kibernetinių išpolių rizika iš, iš išorės, nes mažiau yra taškų, kurie gali būti užpulti. Bet kai atliekamas išpolis, kai prieinama gaunama prieiga, tuomet žala gali būti didesnė nei kai yra atskiros sistemos. Nors atsakingų žmonių už kibernetinį saugumą patirtis rodo, kad kuo mažiau naudojama atskirų sistemų, sistema tuomet labai sudėtinga susitvarkyti su išpoliais, o dabar galbūt lengviau būtų galima išsiaiškinti, ar yra išpolio pavojus ir, ir panašiai. Ačiū. Pone Viverovski, dėkoju už pristatymą, už atsakymą. Ir šiek tiek vėluojame, tai iškart perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo. Dar kartą dėkoju, kad atvykote. Kalba eina apie du svarbius dokumentus, kurie bus pristatyti šiandieną. Tai yra direktyva, kuris susijusi su mūsų komiteto darbu. Aš norėčiau tęsti posėdį. Labai prašau iš salės išėti tyliai. Uh, Taigi tai yra mūsų komiteto parlamento darbas dėl elektroninės masinio sėkimo atvejo. Ir pirma studija, kurią užsakėme pagrindinių teisų agentūrai, kol kalbama apie pagrindinių teisų saugiklius ir kompensacijas ES ir ponas Otheimer pristatys tą studiją. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Jis kolega ir pristatys tą studiją, o po to bus pristatyta kita studija, kurią užsakėme STO, kur kalba eis apie suverenių ir patikimų informacinių ir komunikacijų technologijų pramonė Europos Sąjungoje. Taigi, sto pirmininkas ir komisijos atstovas pristatys tą studiją. Dabar pirmiausia, ponas Otheimer. Uh, Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai, labai diena. Kaip jūs prisimenate, 2013 metais buvo paskelbta Alberto Snaudeno informacija, tai sukėlė pasipiktinimą, vyriausybės stebi savo piliečius ir mūsų privatumo, privatumas buvo pažeistas. Vyriausybių atsakymai, reakcijos buvo štai kokios. Žvalgyti būtina, kad būtų galima užkisti kelią terorizmui. Ir tas iššūkis, su kuriuo susidurėme, yra būtinybė apsaugoti mūsų teisės ir taip pat užtikrinti saugumą ir saugumą žmonių gyvybės ES. Tam tikslui mes pripažinome pagrindinėse agentūroje, kad labai svarbu vaidmenį vaidina žvalgybos tarnybos 2014 ir 2015 metais. Europos parlamentas patvirtino dvi rezoliucijas dėl elektroninio masinio siekimo ES piliečių, kur buvo kreipiamas į valstybės narės, kad jos įgyvendintų griežtesnius saugiklius ir užtikrintų priežiūrą jūsų reikalavimas ir toliau išlieka labai svarbus. Tuo pat metu Europos parlamentas paprašė, kad mūsų agentūra atliktų išsamų tyrimą dėl pagrindinių teisų apsaugos sėkimo kontekste. Ir pirm, pirmieji rezultatai 15 metais buvo paskelbti ir pirmąjį kartą mes įvertinome žvalgybos įstatymus ES. Ir džiaugiuosi šiandieną galėdamas pristatyti galutinę ataskaitą po trejų su pusę metų, kuomet buvo atlikta labai detali analizė ir tyrimas. Tyrimas buvo labai sudėtingas tam tikrais momentais, ne vien dėl to, kad labai skiriasi žvalgybos įstatymai ES, bet taip pat ir dėl to, kad yra daug slaptumo susijusio su šiuo sektoriumi. Taigi šioje ataskaitoje Europos pagrindinių teisų agentūra pateikia žvalgybos įstatymų įgyvendinimo vertinimą po diskusijų su ekspertais septyniose ES valstybėse narėse. Teisės aktai dėl ES valstybių įstatymai valstybės narėse yra nauji ir jie dabar yra keičiami, kaip matote šiame žemėlapyje tamsiai mėlynai pažymėtos teritorijos, tai yra tos valstybės narės, kur penk, nuo 15 metų buvo atliktos to įstatymo reformos. Ir nors visose ES valstybėse narėse yra teisinis pagrindas dėl tikslinės žvalgybos ir sėkimo, kai kuriuose valstybėse, įskaitant Prancūziją, Vokietiją, Niderlandus, Švediją ir Junktinę karalystę, kurios patvirtino teisės aktus ir dėl bendros ryšių sėkimo, bendro ryšių sėkimo ir žvalgybos. Toliau bendra žvalgyba atliekama ir kitose valstybėse, kurie neturi atitinkamų įstatymų. Ir mūsų tyrimas buvo siejamas tik tai su viešai prieinamais įstatymais ir reglamentais. Mes galėjome komentuoti tik tai tai, kas yra reglamentuojama. Pagrindinių teisių apsauga žvalgybos situacija yra labai griežtai siejama su svarbiais saugikliais legalumas, priežiūra ir kompensacijos. Ir mūsų tyrimė daugiausia dėmesio ir skiriame šioms trims sritims. Dėl pirmojo legalumo klausimo daug institucijų, su kuriamis, kalbėjo, su kuriamis kalbėjomės, kritikavo tai, kad yra labai sudėtingi ir neaiškus apibrėžimai, skaitant tame, tuose žvalgybos įstatymuose. Mūsų agentūros tyrimė sakoma, kad tai, kad paprasti žmonės suprastų dabartinius teisės aktus žvalgybos ar sėkimo srityje, netgi jeigu teisininkų patarimas pateikiamas, vis tiek tai yra nerealistiška. Prancūzija, Vokietija, Niderlandai, Junktinė karalystė neseniai reformavo savo įstatymus, ne tik pritaikant juos prie to, kad būtų atsižvelgiama į naujus technologinius poslinkius ir grėsmės, bet kad būtų sureaguojama į naujas grėsmės ir taip pat, kad būtų daugiau aiškumo Ir būtent tai turime akcentuoti. Kitos valstybės narės, tokios kaip Suomija, pavyzdžiui, dabar jau seka kitų šalių pėdomis. Visgi su tais, kuri, tie, kuri, su kuriais kalbėjomės tose šalyse, sako, kad taisyklės dėl žvalgybos vis tiek yra nelabai aiškios. Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria e, teisėtvarkos e, e, teisės institucijos, yra tai, kad yra labai daug specifiškumo, kalbant apie žvalgybos veiksmus. Ir labai svarbu tuo pat metu laikytis ir užtikrinti pagrindinės teisės. Kai kurios valstybės narės sugebėjo tą padaryti veiksmingiau nei kitos. Kai kit, kuriom šalims nacionalinių teisinių sistemų derinamas su Europos žmogaus teisų standartais ir konvencijomis vis dar yra iššūkis. Kitas klausimas žvalgybos tarnybų priežiūra. Mūsų agentūros tyrimė susitelkiama ties dviejomis pagrindinėmis rytėmis. Tai yra žvalgybos priemonės legalumo priežiūra ir pagrindinių teisų apsauga. Nacionalinės priežiūros sistemos yra labai skirtingos valstybėse narėse, tačiau daugumą, daugumą atveju matome tuos pačius veikėjus, kaip matome ir šioje skaidrėje, tai yra parlamento komitetas, nepriklausomas teisėjų, nepriklausoma teisėjų institucija, domino apsaugos institucija ir kitos agentūros, kurios atlieka tokių, tokią stebėsienos funkciją. Istoriniai ir politiniai skirtumai reiškia, kad nėra bendros vienodos priežiūros sistemos ar modelio. Mūsų Tyrimo rezultatai rodo, kad 16 valstybių narių turi vieną ar daugiau ekspertinių institucijų, kurios tiksliai yra orientuojamos į žvalgybos institucijų priežiūrą. Tai yra toks sprendimas, kuris pagal mūsų agentūros nuomonę yra pats primtiniausias. Tie ekspertai, su kuriais kalbėjomis, sako, kad veiksminga priežiūra, jai būdingi trys bruožai. Pirmiausia, tai yra visiškas nepriklausomumas. Antras dalykas paskiriami įgaliojimai ir kompetencijos. Ir galiausiai trečias dalykas - skaidrumas ir vieša priežiūra priežiūros institucijų teisinis nepriklausomumas yra būtinas, kad jos veiktų nešališ, pagal nešališkumo principą ir užsitikrintų visuomenės paramą. Mūsų ataskaitoje kalbama apie tam tikrus bruožus, kurie užtikrina nepriklausomumą. Tai būtų ir parlamento komitetai, kuriems vadovauja pozicijos partijos arba, pavyzdžiui, priežiūros institucijos, uh, tuo, tokiu atveju neturi turėti savo patalpų vyriausybiniuose pastatuose. Ir čia yra visgi išvelgiami du barjerai, kurie kenkia priežiūros institucijų darbo efektyvumui. Tai pirmiausia būtų tai, kad trūksta visapusiškos prieigos prie žvalgybinių duomenų. Ir antras dalykas tai, kad neįmanoma visapusiškai pasinaudoti duomenis, duomenimis, netgi tais atvejais, kai jie egzistuoja, nes trūksta techninių pajėgumų. Taip pat trūksta ekspertinių žinių priežiūros institucijose. Tai buvo dažnai identifikuojama problema įvairių respondentų. Ir dar be kita ko mes priežiūros institucijoms, prieš, bet priežiūros institucijos kalbėjo apie tai, kad trūksta visuomenės pasitikėjimo tuo darbu, nes yra daug slaptumo. Ir be to, tos viešos priežiūros labai sudėtinga toms institucijoms veiksmingai atlikti savo darbą. Ir nors tie rezultatai rodo, kad yra nemažai iššūkių nacionalinių lygmenių, bet pats labiausiai neraminantis tyrimo rezultatas yra tai, kad labai silpna yra tarptautinio bendradarbiavimo priežiūra, kalbant apie žvalgybos tarnybas. Mūsų rezultatai rodo, kad 17 iš 28 valstybių narių neužtikrina nepriklausomo žvalginių duomenų, nepriklausomo žvalgybinių duomenų priežiūros, duomenų, kurie gauti buvo iš užsienio tarnybos. Taigi labai svarbu, kad priežiūra vyktų, kalbant ir apie nacionalinį ir tarptautinį lygmenį, tai yra svarbu, pač kalbant apie ateitį. Galiausiai trečias dalykas - veiksmingos kompensavimo priemonės. Mūsų agentūra išsiaiškino, kad asmenys dažnai susiduria su nacionalinio saugumo problemomis, negaudami prieigos prie kompensavimo. Ir tai ypatingai aktualu kalbant apie žmogaus informavimą, jeigu yra taikoma jam sėkimo programa. Ir 25 valstybės narės asmenims numato galimybę teikti skundą prieš neteismi, teis, neteisminėms institucijoms, bet vis tiek mūsų manimų tokia sistema yra nelabai aiški ir dažnai pasitaiko skundų apie tai, kad asmenys nežino, kur gali kreiptis arba jų netenkina jų bylos svarstymo rezultatas, dėl to, kad yra daug slaptumo ir trūksta skaidrumo procesuose. Žvalgybinės, žvalginės bylos taip pat yra susijusios su atitinkamomis atitinkamais iššūkiais ir priežiūros institucijoms, nes tokios institucijos negauna prieimėgos prie riboto naudojimo informacijos, arba čia vėlgi trūksta techninių pajėgumų, kad būtų galima tinkamai svarstyti tas bylas ir kai kurios valstybės narės numatė alternatyvius mechanizmus tam, kad būtų galima sustiprinti jų veiksmingumą ir skaidrumą. Tačiau mūsų rezultatai rodo, kad dėl to, kad žvalgybinių klausimų, žvalgybiniai klausimai yra labai techninio pobūdžio, teisėjams trūksta ekspertinių žinių tokių bylų svarstymui. Nors akivaizdu, kad ekspertinių institucijų, žvalgybinių institucijų keitimasis patirtimi vyksta, tačiau tai, kad trūksta techninių ekspertų nacionalinio saugumo bylose, vis tiek neleidžia tinkamai užtikrinti teisinio uh, teisinių kompensavimo priemonių. Taip pat mūsų ataskaitoje kalbama apie galimus sprendimus. Jie būtų štai kokie. Pirmiausia, užtikrinti, kad būtų detaliai, tiksliai ir prognozuojamos taisyklės būtų parengiamos tose sistemose. Taip pat, kad nepriklausomai ir nuolatos būtų tai užtikrinama tokių institucijų priežiūra, kad būtų tam pakankamai numatyta kompensacija kompetencinių žinių ir kad veiksmingai būtų kompensavimo priemonės numatytos. Taigi bendrai kalbant, mūsų ataskaitoje pateikiama 16 nuomonių, kurios yra rekomendacijos teisės aktus rengiančioms institucijoms. Tai yra kaip tam, tikra priemonių, tam tikras priemonių paketas tiems, kurie rengia žvalgybos įstatymus. Ir mūsų agentūra yra įsitikinusi, kad pagrindinės teisės turi būti įtvirtintos valstybių narių žvalgybos įstatymuose, jeigu norime pasiekti saugumo. Taip pat pripažįstame, kad reikalingos saugumo priemonės, tačiau esame įsitikinę, kad jos gali būti kūriamos ir įgyvendinimos tokiu būdu, kad tai nepažeistų mūsų pagrindinių vertybių ir žmogaus teisės yra viena iš pagrindinių tokių vertybių. Ačiū ponė Otheimer už pristatymą. Dabar žodį suteiksiu kolegams, kurie nori pasisakyti. Šiuo klausimu turiu tris pavardės sąraše - Lopis Agijar, Koljo ir Buchner, dar Olbrecht. Prašau, trumpai labai, kad galėtumėme neatsilikti nuo grafiko ir išklausyti kitos studijos ir dar galėtumėme ir po jos pristatymo surenkti diskusijas. Lopes Aguilar. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Otto. Ačiū pirmininkė, ačiū už prezentaciją gerbamam svečiui. Aišku, jūsų atlikta studija yra labai įdomi, labai aktuali ir be abejo tai bus labai naudingas, naudinga informacija mums visiems. Nes kai išgirdome E, informacija apie masinę e, stebėseną, e, kurią vykdė Junktinių Amerikos valstybių nacionalinės saugimo agentūra, mes visi buvom šokiruoti, bet to sužinojom, kad duomenys buvo teikiami ir Europos piliečių komunikacijos nebuvo konfidencialios. Be to matome, kad ES valstybės nariai skirtingos uh, buvo skirtingai su tuo susijusios. Mano klausimas yra susijęs su tuo, apie ką jūs kalbėjot - spragos ir e, teisinių nuostato iškumo stoka. Kaip elgtis tokiais atvejais? Spragos. Kalbame apie e, komunikacijų sistemos konfidencialumo e, pažeidimus E, valstybių narių baudžiamieji kodeksai galėtų būti panaudoti už tai, kad yra kišamasi į komunikacijas. Į... Ir tai gali būti mm, asmeninių telefonų pasiklausimas. Dauguma valstybių tokie dalykai yra traktuomi kaip nusikalstamas e, e, baudžiamas nusikaltimas. Ispanijoje, žinau, tikrai taip yra. Ką jūs žinote, kokių precedentų teisėje yra? E, šiai sistemai sutvarkyti, ar yra pasimokyta iš precedentų, iš kitų valstybių jurisprudencijos ar teismų sprendimų ar nuosprendžių, ypač kai atitinkamų valstybių narių teisės sistemoms iškyla grėsmė. Tai būtų labai svarbu stengiantis padėti Europos parlamentui imtis veiksmų. Nes Europos parlamentas yra baudžiamosios teisės kuriejas be kita ko. Nes mes esame teisė kūrinė institucija. E, mes turime rasti deramų atsakymą. Ačiū. Ponas Koelio, ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų prezentaciją. Šis darbas tikrai nepaprastai svarbus. Aš esu įsitikinęs, kad jis yra gyvybiškai svarbus. Tokiu būdu susidarome aišku vaizdą apie tai, kas vyksta ES žvalgybos tarnybose. Tai svarbu, kad išvengtume praeities pasikarto, klaidų pasikartojimo ir klaidas ištaisytume politinėmis priemonėmis. Žinote, kad ES kompetencija yra labai ribota, tačiau kadangi žvalgybos tarnybos dabar yra nepaprastai glaudžiai susijusios su, pavyzdžiui, kova su terorizmu ir panašiomis rytimis, o čia ES turi aiškių kompetencijų, tai žvalgybos tarnybos yra svarbios ir mums. Tris klausimus turiu. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie nacionalinės saugumo sistemas. Nacionalinio saugumo išlygos gali būti pritaikytos, jeigu jos gali užkirsti kelią jeigu jos netrukdo ES teisės e, e, absoliutos pritaikymo. Ar yra tokių precedentų, ar kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Šengeno informacijos sistemos atveju, valstybės narės gali pasinaudoti nacionalinio saugumo išimtimis, kad būtų užkirstas kelias gauti informaciją ir tada Europos Teisingumo teismas nebegalėtų priimti sprendimų. Antras klausimas. Jūs taip pat sakote, ir aš cituoju, kad Europos duomenų apsaugos įstatymas duomenų rinkimas žvalgybos tarnybose pačiose yra e, prilyksta kišimuisi. Todėl ar aš teisingai darau prielaidą, kad ES duomenų apsaugos bazė gali būti visapusiškai taikoma toms tarnyboms? Na ir trečiasis ir paskutinis klausimas. Jūs kalbėjote apie e, penkias valstybės narės E, kuriuose yra reglamentuojama teisės aktais komunikacijų stebėsena. Ar jūs kalbate apie masinį sekimą? Ar apie tai turite, apie tai turite galvoje? Ačiū, panas Buchner. Ačiū. Ir aš noriu širdingai padėkoti už jūsų pranešimą. Turiu tris klausimus. Pirmasis. Jau anksčiau e, Vokietijoje egzistavo įstatymas, kad registruoti laiko duomenys gali būti kaupiami valstybės apie vieną ar kitą asmenį. Tačiau man susidaro įspūdis, kad dabar tendencija yra priešinga. Ką mes bandome padaryti? Valstybės tarnybos bando surinkti duomenų paketus. Aš galvoju pirmiausia dabar apie Kinijos socialinio, uh, socialinių tarnybų sistemą. Uh, ir bandymų sukurti panašią Europos e, programą. Ar jūsų nuomonė tai atneša naudos visuomeniai? Ar nebus tai bausmė visuomeniai? Dabar panašiai mes atrodo elgiamės ir su baudžiamąją teisę Europoje. Mano nuomonė taip, ta daryta žala asmens privatumui. Kitas dalykas, ką galime padaryti, kad to neatsitiktų. Na ir paskutinis, dar vienas klausimas Google, Microsoft, kitos visos tos bendrovės, WhatsApp taip pat surenka daugybę duomenų. Microsoft negali e, surinkti duomenų iš vartotojų, kurie naudoja Windows. Ta pati galima pasakyti apie Androidus. Tai tampa tam tikrąją pilkąją erdvę. E, Ar galime kažką padaryti teisė kūrinė prasme šio požiūriu? Trečias dalykas, turbūt nieko čia negalėsim nuveikti, bet vis tik Vokietijos slaptosios tarnybos dalyvauja tokioje specifinėje veikloje. Kartą mūsų kanclerė sakė, kad draugai neturėtų klausytis vieni kitų telefonų pokalbių. Like to... Ačiū. Aš norėčiau paklausti, kaip reglamentuoti ES žvalgybos tarnybų veiklą. Kaip žinome, sutarčių ketvirtajame straipsnėje, jo antrojo ir trečiojo dalyje, jau nebeprisimenu tiksliai, kurioje nacionalinis saugumas yra traktuojamas kaip neįeinantis į ES veikimo sutarčių galiojimo apriepti. Jūs E, vertinate kontrolės ir žvalgybos tarnybų padėtį ES ir sakote, kad kontrolė labai skiriasi ir ji yra nepakankama, todėl mano klausimas dabar būtų toks. Jeigu norime tai pakeisti, turime pereiti prie Europos kontrolės standartų ir saugiklių. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar jūs neižvelgite čia kokios galimybės pasiekti savo tikslo, galvojant, kad e, žinant, kad e, žvalgybos tarnybos neformaliai Europoje labai aktyviai bendradarbiauja ir jeigu įvertintumėt nacionalinio saugumo koncepciją pačią, galbūt įžiūrėtumėt tam tikrų sutapimų, o galbūt kažkokių skirtumų. Kas darosi skirtingose sienų pusėse? Ką būtų galima padaryti, kaip, kaip galėtų nacionalinės žvalgybos tarnybos, policija ar kokios kitos teisėtvarkos institucijos pakeisti nacionalinio saugumo supratimą? Pone Otheimer, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū iš klausimus. Pabandysiu atsakyti sugrupuodamas, kad laiko sutaupyčiau. Jeigu jūs nieko prieš, Visų pirma, atsakysiu paskutinį klausimą. E, jį galiu susijęti su ponu Koelio. Europos parlamentas prašė, kad mes peržiūrėtumėm nacionalinius teisės aktus. Ir būtent toks yra mūsų paskeltosios ataskaitos rezultatas, tokios išvados. Mes žiūrėjome, kaip pasikeitė padėtis valstybėse narėse nuo 2015 metų iki dabar, kaip evoliucionavo reikalai ES lygmenių Pranešime nėra kalbama apie ES kompetencijos ribas, bent jau detaliai. Bet tuo pačiu metu mes bandome išnagrinėti vieną iš klausimų, kuris buvo nuolat mums teikiamas nacionalinių tarnybų. Kas yra nacionalinis saugumas, kokia jo apibrieštis. Mes lankėmės septyniose valstybėse narėse Ir labai dažnai nacionalinio saugumo apibrieštis buvo rimta problema. Galbūt teismuose tai nebūtų problema, jeigu teisėjas turi nuspręsti, ar vienas ar kitas klausimas eina nacionalinio saugumo apriepti. Dažniausiai teismuose dėl to problemų nekyla. Bet problema iškyla, e, kai įstatymuose nėra aiškios apibriešties. Todėl, žvelgiant į šią problemą iš ES perspektyvos, mes suprantame, kad e, ta problema iškils. Deja, labai nedaug mes turime precedentų e, leidžiančių nubrėžti, kokios yra nacionalinio saugumo ribos. Bet viena iš priežasčių, kodėl pagrindinės agentūra apsijėmė šį projektą, buvo ta, kad mes norėjome aiškiau apibriežti, kokios yra nacionalinio saugumo ribos, kokia yra apibrieštis. Nu, dabar aš norėčiau sugrįžti prie aiškumo stokos. Man atrodo, kad tai yra susijęs su nacionaliniu saugumu. Nacionalinis saugumas yra e, vienas iš pavyzdžių, rodančių, kad savoka turi būti aiškiau apibriešta. Tikras iššūkis, su kuriuo mes šiandien nacionaliniu lygmeniu susidurime, yra tas, kad reikia žvalgybos e, teisės aktuose aiškiau apibriežti terminus. Pastebėjau, pasakiau jau, kad keletas valstybių narių pabrėžė, jog teisės aktai yra neaiškus ir mes pabrėžėme, kad einama teisinga linkme, e, kuriant e, žvalgybos teisės aktus, kuriuose būtų aprašyta, kokiais metodais e, žvalgybos tarnybos gali veikti, kokie yra jų įgaliojimai. Tokiu būdu teisės aktai tampa aiškesni ir mes esame linkę uh, užtikrinti pagrindinių teisų laikymasi. Kiek aš žinau, e, buvo bandoma e, kreiptis į pasinaudoti teismų sprendimais, bet labai nedaug kas yra padaryta, kad pono Lopės Agijar klausimas būtų išspręstas. Kaip aš jau sakiau, mes bandėme padaryti viską, kad būtų išspręsti teisės aktai susijęs su žvalgyba, bet pripažinkime, kad valstybėse narėse e, precedentų yra labai nedaug, precedentų teisė yra negausi. E, iš savo prezentacijoje labai daug apie tai kalbėjau. Iš tiesų, e, labai nedidelis bylų kiekis pasiekė teisėjus. Pono Koelio klausimas dėl ES teisės e, įsikišimo ir taikomumo. Mes pirmiausia bandėme pademonstruoti, koks yra skirtumas tarp e, kišimosi į Europos teisės aktus. Ir šį kartą aš apimu žmogaus teisų konvenciją, kad mes galėtume tą problemą išspręsti pasinaudodami įsikišimo koncepciją savoką. Nekalbėtume tik tai apie duomenų apsaugos įstatymus, kurie galioja ES. Tuo pat metu šį klausimą aš dar šį rytą aptarinėjau visai kitame susitikime kur buvo aptariamas duomenų apsaugos taisyklių taikymo problematiškumas. Paaiškėjo, kad e, labai panašios tos problemos, taip pat ir galvojant apie pagrindinių teisų laikymasi. Kalbant apie duomenų kaupimą ir ES įsikišimą, problemos sutampa. Aš nesakau, kad e, tokiu būdu mes pradėsime bejoti dėl bendro duomenų apsaugos direktyvos e, galiojimų bet mes turim galvoti, kad tai yra įsikišimo pradžia, galvojant apie pagrindinės teisės. Jeigu norite sužinoti, kokios penkios valstybės turi priemusius teisės aktus e, dėl masinio stebėjimo, galiu pasakyti, kad negaliu jų įvardinti. Ir 2015 metų ataskaitoje, ir toje ataskaitoje, kurią turite šiandien prieš akis, e, mes bandėme parodyti, kad masinis sėkimas, masinis, stebi, masinis stebėjimas e, nėra mūsų lyginimo kriterijus. Tai nėra būdas lengviau suprasti, ką daro skirtingos tarnybos rinkdamos duomenis. Kągi mes bandėme padaryti ir aš bandau pasinaudoti viešai e, skelbiamų grafikų. E, pagal naujosius Niderlandų teisės aktus e, buvo sudarytas toks grafikas ir mes bandėme labai aiškiai apibriežti duomenų rinkimo procesą. Taigi atsakytamas jūsų klausimą galiu pasakyti. Ne, penkios valstybės narės, kuriuose yra teisės aktų dėl masinio e, duomenų sekimo, e, E, jos iš tiesų tokio sėkimo pačios nevykdo. Klausimas dėl to, kaip privatus sektorius e, prisideda prie duomenų rinkimo, ponas Buchner klausė. E, į jį mes savo ataskaitoje nesistengėme atsakyti, tam reikėtų visiškai kitokio, kitokio tyrimo. Mes pripažįstame, kad 2015 metais buvo surinkta labai daug duomenų iš įvairių komunikavimo renginių Ir būtų labai įdomu, jeigu galėtumėm tokią studiją iš perspektyvos įvertinti ir matytumėm, ką daro valdžios institucijos. Problema, kas dar gali būti reglamentuojama ES lygiu. O tiesa paminėjot mobiliųjų, ponios Merkel mobilaus telefono klausim, pasiklausimus. E, žvalgybos te metodikos mes nestudijavome ir e, laiko turbūt neužteko, kad šį aspektą pastudijuotume, bet jeigu pažiūrėtumėt į dabar atliktą e, analizę, kaip keičiamasi duomenimis, kaip yra pasiklausoma vadinamųjų užsienio komunikacijų, tai pamatytumėt, kad nacionaliniai teisės aktai ES E, leido nuveikti labai daug ir aiškiai pamatytumėt, kaip nepriklausoma administracija ką kontroliuoja. Nuo pabaigsiu, atsakydamas į pono Albrecht klausimą, kaip reguliuoti ES lygių. Mes padarėme išvadą, išstudijavę šį klausimą ir įvertinę evoliuciją saugumo sąjungos Ir ponas Koelio savo e, įžanginėje kalboje kalbėjo apie kovą su terorizmu. Atspindi tai, ką būtent ES galėtų padaryti. Mes turime pasirūpinti, kad visa naujai siūloma politika, kuria raginama sustiprintas tarnybų bendradarbiavimas ir geresnis keitimasis duomenimis užtikrintų deramos priežiūros kontrolės egzistavimą, sistemos egzistavimą, priežiūros kontrolės sistemos egzistavimą. Ir tą galite padaryti ES lygių. Ačiū. Dėkoju už pristatymą, už atsakymus. O dabar keliaukime toliau. Mm, tyrimų komiteto pristatymas, sto tyrimas susijęs su praktiniu seminaru ES sukurti nepriklausomą ir patikimą IRT pramonę. Taigi kviečiu dabar mūsų svečius čia į salės priekį. And, uh, Laukiame jūsų prezentacijos. Thank you, Chair. And thank you to all of you for joining us today. Dėkui pirmininkė, dėkui, e, kad šiandien galime pakalbėti mūsų nuomonę tokia Europai svarbia tema. Pasižiūrėkime, ar veiks skaidrės. tai turime užtikrinti piliečių pasitikėjimą skaitmeninėmis paslaugomis ES, nes tik taip galėsime sukurti bendrą skaitmeninę rinką. Ir čia remiamės dviem pagrindiniais dalykais. Pirmiausia, tai kad turėtume reikalingas priemonės kovoti su grėsmėmis Europos lygmenių ir antra, kad užtikrintume privatumą ir duomenų apsaugą. Ir mes atlikome tyrimą mokslinio ir technologinio įvertinimo. Tai pirmiausia, norime apibūdinti Europos saugumo ekosistemą ir antra, išskirti tuos iššūkius, tas problemas ir grėsmės, kurios kyla Europos skaitmeniniai pramoniai bei įvertinti ES politiką skirtą kibernetiniam saugumui ir duomenų apsaugai ir pasimokyti galbūt iš kitų pasaulio valstybių atitinkamos politikos ryčių ir pateikti rekomendacijas Europos politikams. Tai pirmiausia, trumpai apibūdiname pagrindinės kibernetinės grėsmės Europoje. Tada žiūrime e, paklausos, pasiūlos aspektus. Tada apibrašome domenų apsaugos sistemą Europos Sąjungoje ir įvairias politinės politikos krypčių galimybės aptarėme. Kokios pagrindinės grėsmės kyla Europai? Tai yra terorizmas, kibernetinis terorizmas, špionažas, e, kibernetinė įvairi piratų veikla ir dažnai už to stovi įvairių valstybių politiniai interesai. Ir e, finansinė pramonė, telekomo, telekomai, telekomunikacijų pramonė ir kitos tos sritis gali labiausia nukentėti nuo to. 13 metais Ukrainos uh, energetiniai tinklai susilaukia e, tokios atakos ir nemažai milijonų žmonių šešias valandas neturėjo elektros. Ir labai įdomu pažiūrėti, kas už ko stovi. Tai mes turime 16 metų antros pusės informaciją ir matėm, kad ataka iš Rusijos IP adresų buvo nukreipta į JAV ir Niderlandus ir tai buvo susijęs su rinkimais, kurie tose šalise tuo metu vyko. Taip pat yra a, technologijos internetinėse sistemose. Pirmiausia, tai yra daiktų internetas, kuris apima įvairius išmanius prietaisus, mobilius, telefonus, automobilius ir įvairius prietaisus namuose. Ir daiktų interneto naudojimas išauks nuo 9 milijardų 14 metais iki virš 20 milijardų ateityje 20 metais. Tų prietaisų mm, projektavimas, e, pritaikymas neatsižvelgia į pakankamą saugumo užtikrinimą. Ir dėl to aišku, kad didėja saugumo grėsmė. Toliau kibernetinės sistemos irgi yra tos sistemos, kur yra nemaža grėsmi, nes čia kalbame apie kritinės svarbos infrastruktūrą, tai yra atominės elektrinės, telekomo tinklai ir būtent tokios struktūros nuo tokių sistemų labai daug priklauso. ir o, tų grėsmių kaštai visuomeniai išauks iki 6 trilijonų JAV dolerių 21 metais. O dabar šia, tie kaštai sudaro, galimi kaštai sudaro 400 milijardų. Ir kaip matote, augimas iš tiesų bus labai didelis. Tai dabar reiktų pasižiūrėti į paklausos aspektą. Ir Europoje, kalbant apie kibernetinę grėsmę, tai labai nemažai Europos piliečių net nes, nejaučia tokio dalyko ir um, Europos pietinių ir rytinių valstybių gyventojai mažiausia yra sunerime dėl tokios grėsmės. Tik trešdalis Europos įmonių turi e, tą tokią um, internetinio, kibernetinio saugumo sistemą. Ir kibernetinis saugumas, aišku, priklauso ir, ir kibernetinės apsaugos e, politika priklauso ir nuo įmonės dydžio. Ši e, rinka 2018 e, metais ES sudarys 25 milijardus JAV dolerių ir kyla, e, ši rinka auga maždaug 10 procentų per metus, bet Europos rinka yra labai fragmentuota. 30 procentų rinkos, valdo 15 paslaugų teikėjų, o visi kiti tiekėjai valdo 60 procentų rinkos. E, kalbant apie kibernetinio saugumo užtikrinimą ir, ir įmonės, kurios dirba kibernetinio saugumo srityje, tai ES tokių įmonių procentas yra labai mažas. 75 mm, procentai tokių įmonių pasaulyje yra JAV. Ir atitinkama ES e, tokios įmonės turi mažiau uh, negu 10 darbuotojų, o JAV maždaug 10 procentų įmonių turi daugiau negu 500 darbuotojų. Jei pasižiūrėtume į šią skaidrę, raudonai nudažyta yra ta dalis, kuri tenka JAV ir tik JAV jaučiamas tokių įmonių augimas, o Europos įmonės yra dar ankstyvoje savo vystimosi stadijoje, nudažytos mėlyna spalva ir, kaip minėjau, yra mažos įmonės. Europoje kibernetinio saugumo įmonės uždirba 5 milijonus eurų, o e, JAV e, tas procentas yra daug didesnis. Ir aišku, finansavimas tada tokių įmonių yra ženkliai mažesnis ES negu JAV. nuo 82 iki 17 metų, mm, jei palyginsime augimo tendencijas tarp Europos ir JAV, tai jos labai skiriasi JAV naudai. Ir Izraelis, kur iš tiesų labai daug dėmesio skiriama kibernetiniam saugumui ir kur labai daug lėšų į tai investuojama. Tai Izraelis investuoja 60 procentų viso to, kas investuota ES, o Izraelis yra viena valstybė. Tai matome, koks yra skirtumas. Toliau, e, tyrimų ekosistema. Daugelis Europos projektų yra finansuojami per tyrimų uh, sistemą. Tai, pavyzdžiui, Horizontas 2020 programa ir tas finansavimas siekia nuo 55 iki 110 milijonų eurų. Ir čia galim palyginti su tuo, kiek jungtinės karalystės vyriausybė skiria kibernetiniam saugumui tai jų finansavimas yra tris kart didesnis negu tokių projektų finansavimas visoje Europos Sąjungoje. O tas privataus ir viešo sektoriaus bendradarbiavimas – Tai tikimasi, kad privatus sektorius ženkliai prisidės, tikimasi 300 milijonų eurų, bet kažin ar pavyks pasiekti tokio finansavimo. Tai tikrai ta privati ir vieša partnerystė nebus tokia gera, kokios tikimės. O be to reikia pažymėti, kad Europoje yra labai mažų projektų dauguma iki 3,7 e, milijonų. O aišku, privatus sektorius paprastai yra labiau suinteresuotas suinteresuotas didesnius projektus finansuoti. yra bendradarbiavimo grupė sukurta. Europos um, kibernetinio saugumo agentūra mūsų nuomonė mm, turėtų turėti sustiprintas funkcijas, sustiprintą vaidmenį ir tapti ne, nepriklausoma agentūra. Ta siūlo ir naujas komisijos pasiūlymas dėl šios agentūros. Ir mes manom, kad Europos kibernetinio saugumo agentūra turėtų turėti daugiau galių. Ką mes dar analizuojame šiame dokumente, tai yra doku, duomenų apsauga Europoje duomenų apsauga yra labai svarbi ES. Pirmoji duomenų apsaugos direktyva 95 metais. Kaip žinote, pradėjo veikti duomenų apsaugos pareigūno darbas, mano nuomonė, yra labai svarbus, užtikrinant Europos piliečių privatumą. Ir mm, taip pat labai svarbu čia ir inovatyves paslaugas kurti Europos Sąjungoje nes jei mes nesugebėsime to laiku padaryti, tai mūsų aplenks Kinija ir kitos pasaulio šalis. Toliau. Asmens duomenų srautai ir jų judėjimas. ES turi metodus skirtus tos problemos sprendimui. Vienas procentas pagrindinių interneto paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, kaip Google, Amazon, tos kitose pasaulio valstybėse, pavyzdžiui, Rusijoje, JAV, Kinijoje, mm, neturi tokio aukšto duomenų apsaugos lygio. Ir dėl to labai, su, koks yra Europos Sąjunga, ir dėl to labai sunku uh, užtikrinti tų reikalavimų laikymasi. Ir toliau mes bandėme apsispręsti, e, kokie yra svarbiausi iššūkiai. E, mūsų tyrimas tą vardyje ir atsižvelgiant į tuos iššūkius siūlome, kokios politikos reiktų laikytis. Tai yra sustiprinti nacionalinių įstaigų atsakingų už kibernetinį saugumą vaidmenį, apibriežti atitinkamą rinkos politiką, e, vienyti, e, siekti, kad viešieji pirkimai laikytųsi vienodų kibernetinio saugumo reikalavimų standartizuoti ir sertifikuoti produktus mm, kibernetinio saugumo srityje Europos Sąjungoje. Ir mes siūlome penkias politikos kryptis, kad pagerėtų esama situacija. Atvirus kibernetinio saugumo produktus kurti, turėti atitinkamą strategiją, turėti specialias priemonės skirtas kibernetiniam saugumui, tyrimo, mokslinių tyrimų veiklą. atitinkamai nukreipti ir siekti, kad mm, dirbantieji būtų geriau informuoti apie kibernetinio saugumo grėsmės. E, mūsų ataskaitoje tos rekomendacijos yra e, išdėstytos hierarchinė tvarka, galite pamatyti, kas mūsų nuomonė yra svarbiausia, kokie yra prioritetai. Čia matote, kokios yra pagrindinės išvados. Turime siekti, kad Europoje informacinės paslaugos ir IRT pramonė mm, būtų, galėtų veikti saugiomis uh, sąlygomis, kad mūsų pramonė būtų atspari. O kalbant apie uh, kitas pasaulio valstybės, tai turime neužmiršti, kad dažnai įvairiomis kibernetinėmis priemonėmis kitos valstybės naudojasi siekdamos politinių ir kitokių tikslų. O mm, naujasis reglamentas, jei e, tokios kibernetinės paslaugos ES bus tiekiamės, tiekiamos trečių šalių e, įmonių, tai neaišku, kaip mes galėsime tada užtikrinti kibernetinį e, saugumą Europos Sąjungoje. Dėkui. Turime vieną parlamentarę, kuri nori pakomentuoti, tai yra ponia Gomeš. Geriau vėliau nei niekada. Tai kaip ir darbas dabar prasidėjo, atsižvelgiant į realybę, nes man akivaizdu, kad valstybės narės kažkaip miegojo. Ir nėra, kad na, neturime strategijos, kad paragintumėme verslo įmonės Europoje kurti technologiją, bet taip yra dėl to, kad mes leidome savo visiškai nieko nesimti. Tas įvyko mano šalyje, kai Trojka vykdė programą. Tai pirmiausia, norėčiau paklausti, ar yra inventorius, kaip kritinės reikšmės infrastruktūra ES, svarbiausia infrastruktūra, tai pavyzdžiui, jėgainės, brandolinės ypatingai, elektrinės įvairios, nes tai gali, gali turi būti užtikrinamas didesnis saugumas kibernetinių išpolių kontekste. Ir ar turime inventorių, pavyzdžiui, kokias sutartis pasirašė mūsų valstybių administracijos, nes yra daug neiškių įmonių, pažiūrėjau, iš Kinijos, ar Rusijos, ar dar kažkur. Uh, kurios teikia informacinės technologijas, informacinių technologijų saugumo technologijas, bet matyt tiesiog vykdo žvalgybą. Ir dauguma mūsų vyriausybių net to nežino. Aš matau, kai įvairios, pasirašomos įvairios sutartys su neiškiamis įmonėmis, pavyzdžiui, mano šalis Portugalija. Labai daug milijardų offshore'uose dingo. Ir buvo kalbama apie tai, kad tai yra kibernetinio saugumo ekspertai, kurie buvo į tai traukti. Tai visiškai nusikalstama veika, bet niekam nerūpi. Taigi, aš nesiniai lankiausi Japonijoje su Libe komitetu, kur mes pamatėme, kad GDPR yra vienintelis universalus, universalus standartas, kuris yra taikomas. Yra įmonių Japonijoje, kurios yra pasirengusios laikyti šio standarto, nes jos nori išsaugoti savo poziciją Europos rinkoje. Taigi, jeigu norime, tai priemonių turime, kad užtikrintumėme atitikti. Ar tai būtų japonai, ar amerikiečiai, ar kokia tai kita įmonė, kuri nori vykdyti verslą ES. Taip pat yra kitų, kurie net nesupranta, kaip veikia. Pavyzdžiui, JAV jokių taisyklių nėra, su Sony korporacija tai buvo, Sony korporacija, Hitachi korporacijos didžiuliai skirtumai. Bet ar mes pasinaudosime savo įgaliojimais ir mūsų rinkos gale, prieiga prie mūsų rinkos tam, kad GDPR standartas būtų taikomas ne tik Europos verslui, bet viso pasaulio verslui tam reikia tikrai daug politinio svorio ir aš manau, kad jeigu vyriausybės netgi nelabai supranta, apie ką eina kalba, Tai ko čia mes galim tikėtis? Aš tikrai užjaučiu ir labai dėkoju už, už pristatymą, bet aš bijau, kad, kad šiek tiek vėluojame. Ačiū, ponia Gomes, prašau, pabandykite, kuo galima trumpiau atsakyti. Labai trumpai, ačiū pirmininkė. Ačiū už klausimą. Tiesa ta, kad daug čia yra nacionalinių interesų šioje srityje ir mes siūlome šiame dokumente tai, kad uh, daugiau būtų laikomas europinės pozicijos, nes tai yra svarbu. Kibernetinės gynybos klausimas yra artimai susijęs su karinė sritimi, gynybos sritimi ir tai yra labai nacionaliniai klausimai. Taigi nacionalinės vyriausybės bando būti už tai atsakingos ir jie nenori to perleisti ES. Buvo keli konkretūs klausimai. Naujoje direktyvoje yra numatytas kritinės reikšmės infrastruktūros inventorius. Tai čia yra pirmas svarbus dalykas. O kalbant apie sutartis, tai jokios, jokio inventoriaus tokių sutarčių nėra. Bet mes pasiūlėme kelias politikos kryptis tą linkmę. Pavyzdžiui, suvienodinti pirkimų politiką ES, tai yra svarbu Europos tiekėjams, tokiu būdu Europos įmonės gali konkuruoti nacionalinėse rinkose Europoje nes priešingą atveju yra daug nedėlių įmonių, kurios nacionalinėse valstybėse konkuruoja ir tai blogai pramonė, nes jie, jos negali plėtoti savo veiklos, nes turi skirtingus sprendimus siūlyti skirtingoms šalims. Taigi mes taip pat siūlome kelia, kelių, kelias politikos rytis, būtent sukurti europinį kibernetinio saugumo lygmenį, tai ir labai susijęs su GDPR standartu ir tokiu būdu būtų toksai čia europinis kokybės ženklas. Ir galbūt užsienio įmonės jį irgi taikytų, jeigu kalbaitų apie aukštos kokybės produktus. Taip pat mes siūlome standartizuoti ir kibernetinio saugumo proced... taisymo procedūras. Čia yra nacionaliniai standartai, mes norime europinių standartų kalbant apie tam tikrą informaciją, kai nacional... matome, kad nacionaliniai standartai yra naudojami. Tai Enisa, pavyzdžiui, mes irgi siūlome čia svarbu vaidmenį šiai agentūrai, kad būtų sukurta bendra europinė vizija šioje srityje. Ačiū už pristatymą, už atsakymus, ponė Rivera Pastor. Pereikime prie kito darbo atvarkės klausimų. Tai yra abipusis šaldimo ir užšaldimo ir konfiskavimo orderių pripažinimas. Ir aš nedelsdama žodį suteiksiu pranešėjai poniai Grisbek, kad jie pristatytų pasiūlytus pakeitimus. 210 iš viso buvo pasiūlyta pakeitimų. O po to, aišku, suteiksiu žodį kitiems kolegoms. Taigi, ponė Grisbek, prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad sutikėte man žodį. Mėly kolegos, yra. Aš jau prieš mėnesį maždaug pristačiau pranešimo projektą dėl komisijos pasiūlymo, dėl reglamento susijusio su abipusiu užšaldimo ir konfiskavimo orderių pripažinimu. Pakeitimų patikimo terminas buvo spalio 25 diena ir mes gavome 210 pakeitimų. Aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti už svarbų frakcijų indėlį rengiant šį pranešimą ir šį pasiūlymą dėl reglamento. Ir dabar labai svarbu surasti konsensusą šiuo klausimu. Taip pat tai yra na, tekstas, kuris yra labai svarbus kovojant su terorizmo finansavimu ir kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir jo finansavimu Europoje. Uh, labai sudėtinga būtų pristatyti visus 210 pakeitimų. Aš gal tik tai pristatysiu svarbius kelis elementus, pakomentuosiu bendrai tos pakeitimus iš pirmo žvilgsnio, nes kitą savaitę beje e, vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir jo metu mes galėsime plačiau iš esmės aptarti visus tuos pakeitimus ir bandyti surasti kompromisus. Tai čia gal keturias bendrai pastabas išsakysiu. Pirmiausia, yra nemažai pakeitimų, kuriais bandoma pagerinti spartos ir veiksmingumo elementą, kalbant apie užšaldimo ir konfiskavimo orderio pripažinimą. Yra pakeitimų, kur akcentuojama tai, kad reikalinga atitinkamoms institucijoms bendradarbiauti, keičiant, keičiantis informaciją. Na ir aišku, aš visiškai pritariu tokiam požiūriui, ir visi pakeitimai man primtini, kurie apie tai kalba. Nes mums reikia tokios, tokios priemonės, kur būtų veiksminga, funkcionali, greita ir veik, efektyvi, tam, kad policijos institucijos, teisingumo institucijos kasdien galėtų kur kas greičiau sureaguoti. Ar čia būtų policijos pajėgos, pavyzdžiui, kalbant apie pinigus, e, kurie generuojami iš nusikalstamos veikos. Taigi, uh, Čia būtų pirmo pobūdžio tokia pastaba. Ant, antra, antras pastebėjimas yra susijęs su įvairiais pakeitimais, kurie, kur visos politinės frakcijos pateikė tokius pakeitimus, kur kalbama apie pagrindinės teisės. Ir akcentuojama apie tai, kad nepripažinimo ir nevykdymo nuostata būtų įtraukiama, kai kalba eina apie sprendimą užšaldyti lėšas arba konfiskuoti lėšas. Uh, ypač kai kalba eina apie tai, kad tuo metu buvo pažeidžiama pažeidžiamas žmogaus teisės. Tai yra tas reikalavimas, kuriam aš pritariu ir tai yra ta pozicija, kurią mes visuomet gynėme parlamente, gynėme jau eilę metų ir aš visiškai pritariu tokiems pakeitimams, kolegų pakeitimams, kuriais būtent ir bandoma įvesti tokią nuostatą. Trečias dalykas yra nemažai pakeitimų, kur kalbama apie taiky, reglamento taikymo sritį ir kur siūloma išplėsti taikymo sritį. Ir civilinėse ir baudžiamosiose srityse, baudžiamosios teisės srityse tai yra labai svarbus klausimai, kurie yra labiau struktūrinio pobūdžio ir galbūt šiek tiek labiau dialektų delikatūs. Taigi, aišku, mes turime bendrai apie tai pasikalbėti, kad galėtumėme surasti tą modus vivandi, kuris būtų nuoseklus taikomų priemonių atžvilgių ir tada mes galėsime per tą šėlinių pranešėjų susitikimą apie tai dar pasikalbėti ir surasti bendrą poziciją dėl prevencinio konfiskavimo problemos. Tai yra konfiskavimas, kuris vykdomas nepriklausomai nuo teisingumo sprendimo be nuteisimo. Ir dar vienas pastebėjimas, ir čia su tuo susiję pakeitimai, būtent labai svarbu Europos lygmenių ir valstybės narėse užtikrinti optimalų užšaldytų arba konfiskuotų lėšų valdymą. Ir tada kyla tas klausimas, kuris labai puikiai atsispindi ir komisijos pasiūlyme, būtent, kad iš naujo turi būti panaudojamos socialiniais tikslais, uh, arba kompensavimo aukoms tikslais, aukų artimųjų įmonių kurios nukentėjo nuo organizuotų nusikaltimų kompensavimo tikslais arba dėl, nukentėjo nuo teroristinių išpolių, kad būtent tos lėšos, kurios buvo konfiskuotos, būtų panaudotos kovai su nusik organizuotų nusikalstamumu. Ir yra daug pakeitimų, kurie su tuo yra susiję ir aš manau, kad labai svarbu juos įtraukti. Ir dar labai trumpai norėčiau paminėti 98 procentai, tai faktiškai beveik 100 procentų nusikalstamos veiklos e, lėšų nekonfiskuojamos ir lieka nusikaltelių rankose. Taigi iš tiesų ta, tikrai yra čia ką, daug ką galima dar nuveikti, čia taip švelniai tariant. Taigi, mėly kolegos, čia taip trumpai pristačiau tos 210 pakeitimų pateikdama tas keturias pastabas ir dabar esu pasirengusi jūsų išklausyti, kad įsitikinčiau ir pamatyčiau, kur jums čia dar kyla klausimų, ką jūs dar norėtumėte pasitikslinti ir kad gal galėtumėte šiek tiek konkrečiau pristatyti savo tos pakeitimus. Taigi aš manau, kad ši nauja Europos priemonė yra labai svarbi tai būtų dar vienas ginklas tame arsenale, kovojant su organizuotais nusikaltimais, terorizmo finansavimu, organizuotų nusikaltelių finansavimu. Ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau tęsime tą puikų darbą. Ačiū. Labai ačiū, ponė Grisbek. O dabar matau, kad susirinko beveik visi šešėliniai pranešėjai. Todėl aš suteiksiu jam žodį. Pirmiausia, ponas Burgėjus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš išanalizavau pranešėjos pateiktą pasiūlymą ir peržiūrėjau pakeitimus ir labai džiaugiuosi matydamas, kad visos politinės grupuotės pritarė dėl pagrindinių reglamento dalių. Tačiau dėl pakeitimų. Aš manau, kad uh, konfiskuotas ir užšaldytas turtas turi būti deramai valdomas ir mes turime pasirūpinti, kad e, tas konfiskuotas turtas tarnautų visuomeniai, kad padėtumėm tiems, kurie nukentėjo nuo nusikaltimų. Reikėtų pažiūrėti į Italijos teisės sistemą. Turto užšaldimas ir konfiskavimas nėra tik tai smūgis nusikalstamoms grupuotėms tai sutvirtina ir legalumo principą, todėl mes naudojamės e, tuo turtu, kad padėtume plačiai visuomeniai. Todėl aš ir pateikiau 101 pakeitimą ir 253 pakeitimą, kuriame viskas mano nuomonė yra aiškiau surašyta. 99, 200, 52, 252, 32 konstatuojamai dalį ir 31 straipsnio ketvirta dalis kalba apie uh, uh, konfiskuoto turto panaudojimą. Aš tikiuosi, kad uh, šie pakeitimai gali būti labai pozityviai vertinti reglamente, nes tokiu būdu mes duotume solidarumo ženklą ir apibrieštume E, kompensacijas nukentėjusiesiems galbūt valstybės tarnautojams arba policininkams, kurie žuvo arba tapo neįgaliaisiais įdami savo pareigas. Tam, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir e, užtikrinta parama kovai su nusikaltimais ES. Aš siūlau, kad dalis to turto, kuris yra konfiskuojamas, būtų gražinta ES biudžetui ir būtų suteikta papildomų lėšų uh, Europolui ar kovos su terorizmu centrui. Taip pat aš siūliau, kad būtų įtraukti nusikaltimai industriniai, intelektiniai nusavybei ir e, kitokio pabudžio nusikaltimai. E, Aš prisiminiau mūsų patirtį sukauptą Italijoje. Taigi, e, mano pas, iš, pakeitimai išplaukia iš Italijos pavyzdžių. 31 e, straipsnio buvo dalis iki pat 255 straipsnio. Aš patikiu konkrečių pasiūlymų. Jeigu suma didesnė negu 10 milijonų eurų, tam tikras procentas turi būti suteiktas e, valstybei emitoriai Aš džiaugiuosi, matydamas, kad Emilijonas Pavelas ir ponė Grapinė remia mano pasiūlymą ir pateikė labai panašų 50, 254 pakeitimą, kaip EPP šešėlinis pranešės, aš norėčiau paprašyti pono Melau, Bos ir Rado peržiūrėti jų pakeitimus 98, 92, 202, 261 yra tie pakeitimai, kuriais mes pademonstruojame paramą pranešėjai. Yra e, atitinkama direktyva, kurioje kalbama apie teismų sprendimo abipusį pripažinimą teismų bendradarbiavimo baudžiamojo teisėje srityje. Man atrodo, kad tai yra labai aktualu ir aš noriu visiems padėkoti už tos pakeitimus. Dėkoju pranešėjai, kad ji nuolat uh, rado galimybių su mumis pabendrauti ir aš tikiuosi, kad ji mūsų pakeitimus atsižvelgs ir susitikimai, kuriuos yra numačiusi, padės mums tikslų pasiekti. Ačiū toliau ponas Pavel. Ačiū ponė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu padėkoti ponai Grisbek pranešėjai rengiančiai tekstą dėl šio dosie ir šešėliniams pranešėjams, kurie parengė labai gerą dosie. Aš esu tikras, kad mes pasieksime puikių kompromisų visomis jūsų paminėtomis temomis. Aš džiaugiuosi tuo, kad mūsų tarnybos labai gerai e, suderino savo veiksmus dėl daugelio klausimų. Pirmiausia, dėl konfiskuoto turto veik, va, panaudojimo. Ir mes turėtumėm atskirti uh, E, valstybė, kuri išduoda tą turtą ir valstybė, kuri paskui tą turtą valdo. Vienas iš svarbiausių dalykų yra e, gerbti šio reglamento apimti. E, ji yra reglamentuojama pagal 88 straipsnio pirmos dalies A papunkti. Pone Grisbek apie tai kalbėjo ir aš esu tikras, kad mes turėsime dar labai daug šešėlinių susitikimų šiuo klausimu nuo kitos savaitės. Dėl uh, šaldimo priežasčių, konfiskavimo ar nekonfiskavimo priežasčių. Mes turim pasirūpinti, kad teisės aktai būtų pritaikyti, turime aiškiai apibriežti teisės aktus, kurie privalomi ir kurie nėra privalomi. Pavyzdžiui, Europos arešto orderis turėtų būti išskirtas. Noriu pabrėžti, kad yra labai svarbu suderinti teisės aktus dėl e, teismų sprendimo abipusio pripažinimo visos ES lygmenių. Mūsų frakcijos pagrindinis prioritetas užtikrinti pagrindinių teisų laikymasi ir uh, E, tuo dėl to aš savo darbe didžiąją dalį dėmesio skiriau suinteresuotų pusių saugiklių užtikrinimui. Aš esu tikras, kad pasiektieji kompromisai, apie kuriuos buvo kalbėjome pačioje pradžioje, e, sukurs tekstą, kuris bus naudinga priemonė kovoti su terorizmu ir nusikalstamumu. Ačiū, ponė Pavelai, toliau Makovei. Mulțumesc. Labai ačiū. Gerbiama Natalija, kolegos. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau turėsime reglamentą, kuris bus iš karto pritaikytas visose valstybėse narėse. Nacionalinių šaldimo ir konfiskavimo orderiai tokiu būdu taptų uh, įgyvendinami vis, vis, ir kitose valstybėse narėse. Abipusis teismų pripažinimas ir abipusis sušaldimo ir konfiskavimo orderių e, pritaikymas yra reikalingi. Be abejo, turime e, numatę pateikti daugybę pakeitimų, visi stengiamės apginti savo interesus, kai kuriuos su pakeitimu aš jau pateikiau. Ir e, čia mes kalbėsime tuose mano pateiktose pakeitimuose apie šio reglamento pritaikymą, ypač e, užšaldimo ir konfiskavimo orderio atvejais e, visuomet ir konfiskavimas e, turi būti išplėstas kaip savoka, tai neturi būti tik tai nusikalstamas konfiskavimas tradicinė prasme. Mes turime kalbėti apie turto konfiskavimą pagal administracinę ir civilinę procedūrą, taip pat trečiosios šalies turto konfiskavimus Taigi mes turime apimti visas įmanomas konfiskavimo galimybės, apimti visas sritis, kada reikalingas turto užšaldimas ar konfiskavimas, kad būtų atgautas, pavoktas ar negaliai įgytas turtas. E, turiu galvoje korumpuo, per korupciją, pinigų plovimą, sukčiavimą ar kitus nusikalstamus būdus. Dar vienas pakeitimas. Jame labai aiškiai yra nustatyti terminai ir standartizuotos e, visų nacionalinių orderių formos. Jos turi būti vienodos, vienodo formato, kad mes išvengtumėm e, nereikalingo vėlavimo ir klaidų, kad neišvengtume nesusipratimų, kad nebūtų taip, kad viena valstybė narė užpildys formą vienaip, kita kitaip ir jos tarpusavį nesusitars. susitars Kad išvengtumėm tokių techninių kliūčių, mes turim nustatyti labai griežtus terminus ir standartizuotas formas visoms valstybėms narėms ir visoms valstybių tarnyboms - policijai, teismams, kurie tokius orderius galėtų išduoti dėl turto šaldimo ir konfiskavimo. Be to, kai kalbame apie pripažinimo priežastis ir taikymo priežastis nacionalinių užšaldimo ir konfiskavimo ordinių, Aš siūlau, kad atmetimo priežastys nebūtų siejama su imunitetu. Jeigu valstybėje narėje, kurioje tas orderis turi būti įgyvendintas, yra teisės nuostatų e, numatančių tam tikrų pareigūnų imunitetą, neliečiamybę arba tam tikras privilegijas, tai turi būti E, numatyta galimybė atimti tą neliečiamybę. Dėl nukentėjusių teisių labai svarbu, kad būtų suteiktos kompensacijos toms aukoms, tiems nukentėjusiesiems. Aš žinau, kad Italijoje dalis uh, fin, konfiskuotų pinigų yra uh, panaudojami uh, visuomenės labui, kad būtų sukurtos darbo vietos ir panašiai. Apie tai mes turim galvoti. Uh, Apie tai yra kalbama turto konfiskavimo ir užšaldimo direktyvoje, kuri buvo patvirtinta 2014 metais. Taigi trumpai tokie mano pasiūlyti pakeitimai, bet mes ir toliau juos aptarinėsime šešėliniuose e, pranešėjų sustikimuose. Ačiū toliau ponė Barbara Spinelį. Ačiū ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti Natalį Grisbek dar kartą už puikų pranešimą. Man labai patiko jos pakeitimai dėl procedūrinių garantijų pagarbos žmogaus teisėms ir sulaikyto ir konfiskuoto, areštuoto ir konfiskuoto turto panaudojimo visuomenės labui. Už tai esu jai dėkinga. Pirmiausia, mes turim galvoti apie nukentėjusiosius ir nukentėjusias įmonės, kurios papuola organizuotų nusikaltelių rankas. Man atrodo, kad čia mes turėtumėm galvoti apie efektyvesnį pasipriešinimą organizuotiems nusikaltelėms. Mes Italijoje turime pademonstruoti, e, kad tai yra demokratijos pamatas. Ir legalumas, teisėtumas turi galioti visoje, turi, teisė turi galioti visoje e, Italijos teritorijoje. Mes turim tokių organizuotų nusikaltelių grupių kaip mafija ar dragota. Uh, E, dabar atsiranda naujų organizuoto nusikalstamumo rūšių, kurios, e, kai nusikaltėliai nebeivardina savęs kaip mafijos, bet vykdo lygiai tokią pat veiklą. Taigi mes tokioms grupuotėms turim parodyti, kad jie yra nenugalimieji. Kad jie nėra nenugalimieji, atsiprašau. Man atrodo, kad 31 pakeitimas yra labai svarbus. Aš pati patikiau E, irgi panašių pasiūlymų, nors šis yra pačios Nataly, e, dėl užšaldimo ar konfiskavimo ordinio negyventinimo ar nepripažinimo ir dėl kokių priežasčių taip gali būti. Yra įvairių priežasčių pademonstruoti, kad tokie dalykai nesutampa su atitinkamų valstybių narių prievolėmis. Pagal ES sutarčių šeštąjį straipsnį taip yra. Aš pats pateikiau pakeitimų ir aš visiškai gerbiu pagrindinės teisės ir procedūrinės garantijas, ypač tais atvejais, kai abipusis pripažinimas konfiskavimo orderių nėra grindžiamas e, teismo sprendimu, kai konfiskavimas vykdomas dėl prevencinių priežasčių. Ir aš manau, kad yra svarbių ir visų suinteresuotų pusių informavimo aspektų. Ačiū, ponė Korau, ponas Korau. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą siekiant susitarimo šio klausimu, kaip jau anksčiau sakiau. Galutinis šio darbo tikslas turėtų būti trukdyti nusikalstamoms grupuotėms veikti ir naudotis turimu turtu. Mes savo pakeitimuose tą turime akcentuoti, kad užšaldimo ir konfiskavimo orderių abipusis pripažinimas būtų garantuotas, kuo greičiau. Man atrodo, kad tai yra veiksmingiausias būdas kovoti su organizuotais nusikalteliais. Kad to pasiektume, mes turime pasirūpinti, kad visi užšaldimo ir konfiskavimo orderiai, e, dėl kurių gali būti pritaikytos kriminalinės nuobaudos, e, būtų pripažinti ir pritaikyti. Akivaizdu, kad tuos orderius turės išduoti nacionaliniai teismai, kurie laikosi baudžiamosios teisės procedūrų. Ta turi daryti teismas turintis e, baudžiamąją kompetenciją. Mums atrodo tai labai svarbu. Konfiskavimas be teismo nuosprendžio yra taikomas Italijoje. Tokiu būdu mes kovojame su agresyviais e, organizuotais nusikalteliais. Ta priemonė pasiteisino kaip labai veiksminga ir Italijos e, teisėtvarkos tarnybos pasinaudojo tokiu orderiu e, smogdavos nusikalteliams į jautriausią vietą. Dabar mes turime galimybę pasiekti tokio pat rezultato visoje Europoje. Nusikalstamos organizacijos yra tam tikra prasme kaip tarptautinės nusikalstamos bendrovės. Jos naudojasi pelnu valstybėse, kuriuose e, nėra tas turtas uždirbamas. Ir e, šiuo atveju mes turėtume pasirūpinti, kad e, niekas nesijaustų saugus. Jeigu tokiais metodais vadovausimės, bus didesnė tikimybė, kad e, sustabdysime, užkirsime kelią nusikalstamos grupuotėms įtakoti visuomenės gyvenimą. E, mes turime pasirūpinti, kad šešėliai pranešėjai ir vėliau pranešėja tarp institucinėse dėrybose parlamento poziciją apgintų gerai ir tarp institucinės dėrybos turi greičiau pasiekti galutinį rezultatą. Ačiū, dabar grįžtu prie pranešėjos ponios Brisbe. Gal, Grisbe, gal norėtumėt ką pridurti? Ačiū. Ačiū visiems šešėlinėms pranešėjams už pakeitimus ir e, dalyvavimą šioje diskusijoje šiandien po pietų. Buvo išsakyta skirtingų idėjų, skirtingų pastabų ir be abejo, jūsgi žinote, kad e, mes e, svarstysime visas dar detalės visi kartu. Aš labai aktyviai žymėjausi viską, ką jūs sakote, bet bendrai man atrodo, kad visi sutinka, kad e, politinės valios reikia labai tvirtos, e, kad apibrieštume gerą sistemą kompensuoti nukentėjusiesiems. Taip pat e, kolega Pogliezė ką tik pasakė, kad turime galvoti apie gerą konfiskuoto turto valdymą. Diskusijoje aš girdėjau daug pasiūlymų, pavyzdžiui, kaip galbūt Europolas galėtų atgauti tą turtą, pasinaudoti tuo turtu konfiskuotu. Tai yra tokia gana originali idėja, bet e, taip pat turėtumėm e, pasvarsyti jūsų pasiūlymą dėl to, kaip reiktų elgtis su žmonėmis, kurie jaučiasi neliečiamieji, kurie turi imunitetą. Tai yra mums visiems rūpima tema. Aš labai daug ką pasižymėjau, prisikonspektavau pilną lapą ir antradienį įvyksančioje diskusijoje e, tais užrašais remsiuosi. Galiu pasakyti, kad jūsų pasiūlymai e, suteiks daugiau prasmės mūsų rengiamam tekstui ir mes galėsime geriau apginti demokratiją. Demokratiją Europoje pasitelkdami e, mūsų kolegų pavyzdžių iš darbo patirties su mafijinėmis struktūromis. Aš žinau, kad ES lygmenių turi būti atsižvelgta į tokius e, poreikius ir taip mes galėsime sukurti priemonės, leidžiančias persekioti nusikaltelius aktyviau ir veiksmingiau negu kad buvo iki šiol ir leidžiančių susekti organizacijas geriau. E, dėkuoju visiems kolegoms, Aš pasižymėjau kolegos Korao formulę. Jis sako, kad reikia kompromisų, kad galėtume balsuoti greičiau, bet lygiai taip pat mes turime būti veiksmingi. Turime siekti geresnio bendradarbiavimo tarp institucinėse diskusijose su taryba. Taigi, toks e, gal painus diskusijos apibendrinimas, bet aš manau, kad aš uh, E, susilauksiu jūsų pritarimo, kad e, šis dokumentas tarnaus demokratijos ir Europos demokratijos sistemos sustiprinimui. Dėkoju, ponė Grisbek, dėkoju kolegoms už bendradarbiavimą ir iškart einame prie kitos darbo tvarkės, prie kito darbo tvarkės punkto. Tai Europos komisija dabar mums pristatys šešis susitarimus dėl trumpalaikio bevyžio režimo tai Europos bendrijos ir Mauricijos Respublikos, Senkico ir Nevio, Antigvos ir Barbudos, Seišelų, Bahamų sandraugos ir Barbadoso. Mūsų pranešėjas yra ponas Pavel. Pirmiausia, suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams, kurie pristatys e, tuos. E, susitarimus, o tada pranešėjas galės pasisakyti ir mūsų e, komiteto nariai. Taigi žodis pirmiausia Europos komisija. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Šie sustarimai taiso trumpalaikio bevizio režimo sustarimus, kurie buvo pasirašyti 2009 metais ir remiasi 14 metų dėrybiniais įgaliojimais ir keičiamas e, trumpalaikio buvimo apibrėžimas nuo 3 iki 6 mėnesių į 90 dienų per tam tikrą laikotarpį, remianti Šengeno susitarimu. Ir toliau gaila, mm, keičiamos galutinės nuostatos dėl suspendavimo, remiantis 15-16 metų pasirašytais trumpalaikių vizų sustarimais ir toliau žodžiai Europos bendryje yra keičiami Europos Sąjunga. Ir taip pat prie jų pridedamos dvi deklaracijos dėl asociuotų valstybių ir dėl to, kaip apskaičiuojama 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Taryba dabar yra prieimusi 6 lapkričio sprendimus dėl tų susitarimų pasirašymo ir kaip e, aiškina e, savo laiške taryba, e, vyksta dėrybos ir dėl tokio paties susitarimo su Brazilija. Du susitarimai bus, vienas paprastiem pasam, o kitas diplomatiniam pasam. Dabar e, jau susitarimų tekstas su Brazilija yra inicijuot, yra parafuotas. Tiek norėjau pasakyti. Dėkui dabar žodis mūsų pranešėjui, ponui Pavelui. E, dėkojame komisijai už pristatymą šių susitarimų, palankiai į juos žiūrime. Aš manau, kad šie susitarimai dėl trumpalaikio bevizio režimo rodo, kad gilėja santykiai tarp ES ir šešių minėtų valstybių. Šie susitarimai numato bevizį kelionių režimą tiek ES piliečiam, tiek tų šešių e, šalių piliečiam. E, vizų nereikia maksimaliam 90 dienų laikotarpiui per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Ir tas sustarimas apima įvairius keliautojus ir įvairius pasus, išskyrus jie negalioja, kai, vykdoma, kai vykstama į ES arba atitinkamai iš ES į tą šalis vykdyti kažkokios apmokamos veiklos. Taip pat norėčiau mm, kreiptis į komisiją dėl Bulguri, Bulgarijos ir Rumunijos, kurios dar nėra Šengeno sistemos narės, dėl mm, atvykimo ir išvykimo sistemos ir e, noriu paklausti, kaip pasikeitimai dėl Bulgarijos ir Rumunijos įtakos susitarimus dėl bevizio režimo su minėtomis šešiomis šalimis. Pone Viržė, dėkui, aš neplanavau kalbėti, nes čia yra iš esmės techninio pobūdžio klausimas. Norime tiesiog m, mm, užtikrinti m, mm, laisvą keliavimą mūsų piliečiam, kurie važiuos į tas salas, ten ilsėtis. Man m, mm, teko maloni proga dirbti su ponia Gabriel ir Mes ko prašėme, kad nebūtų mūsų prašoma e, suteikti e, savo pritarimą tokiem susitarimam, kai jie jau pradeda veikti. Ir dabar išgirdau, kad panaši situacija yra dėl tokio bevizio režimo sustarimo su Brazilija, kuris jau pradės veikti, dėl kurio susidėrėta ir kuris pradės veikti 30 lapkričio. Tai tiesiog komisija tyčiojasi iš parlamento, nes visiškai neatsižvelgiama į mūsų e, norus. Tai žinau, kad ponia Gabriel jau kreipėsi į komisiją ir kad uh, paprašė, kad ši problema būtų išspręsta, nes kokią prasme ratifikuoti sustarimą, kai jis jau pasirašytas. Ačiū, aš kalbėsiu švediškai. Palauksiu, kol užsidės tausinės. Mes žalieji, savame suprantama, e, remiame e, susitarimus tarp skirtingų valstybių narių, bet mes norime, kad e, būtų pašalinta kuo daugiau kliūčių, nes mūsų nuomonė sienų atverimas yra naudingas ne tik Europai, bet ir visam pasauliui dėl daugybės įvairių priežasčių mes savaime suprantame tokiu būdu sukursime atviresnę visuomenę ir tai tarnauja ir ES ir kitos valstybėms, tai skatina mainus tarp skirtingų tautybių ir valstybių. Bet vienintelė problema yra ta, kad tuo pat metu, kai mes panaikiname vizų reikalavimą daugeliu valstybių ir galvojame, kad mes galėsim priimti daugiau ir daugiau tokių sprendimų, sukūrėme paralelinę sistemą ir atsiranda e, ne viza, bet įv, įva, reik, e, leidimo įvažiuoti reikalavimas. Ir e, tai yra praktiškai tas pats, gal tik tiek lengviau gauti negu vizą. Tada kyla klausimas, aš jau diskusiją esu įteikusi. Tikiuosi, kad parlamento galsas bus išgirstas E, kad e, būtų pašalint, pakeistas e, komisijos pasiūlymas, nes yra labai daug reikalavimų keliama dėl kvalifikacijos, dėl įvairių kitų reikalavimų prašantiems. Ir dabar mes kalbame net apie griežtesnius reikalavimus kai kurioms valstybėms, negu kad tam, kad gautų vizas. Ponas Radov. Благодаря, госпожо председател. Dėkui. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, kalbame apie šių susitarimų pakeitimus, kurie yra techniniai ir atsižvelgia į Europos teisės aktų pakeitimus. Ir tie atitinkami Europos teisės aktai įsigaliojo 14 metais ir dėl to reikia šios susitarimus keisti. Bet jie, tie susitarimai, neatsižvelgia į kitus pakeitimus kitose teisės aktuose padarytus. O turime turėti omeny tai, kad mūsų susitarimai su daugeliu valstybių buvo labai seniai pasirašyti. Esu šešėlinis pranešėjas ir manau, kad tikrai nereiktų tų susitarimų pasirašymo kaip nors trukdyti. Žodis komisijai. Dėkui už klausimą dėl Rumunijos ir Bulgarijos. Tai nebus problema Rumunijai ir Bulgarijai 20 metais, kai, tie, kai, kai atvykimo išvykimo sistema pradės veikti, nes šalis tikimės bus pilnai gyvendinę e, Šengeno reikalavimus, bet tai gali būti problema Kroatijai ir Kiprui. O tai liestų visus trumpalaikio bevizio režimo susitarimus, kurių yra 30, ne tik tie šeši, kuriuos šiandien svarstome. Mes norime harmonizuoti visus bevizio trumpalaikio režimo susitarimus ir tuos susitarimus norime suderinti su ES e, teisės aktais. Ir bet kuriuo atveju mūsų dėrybiniai mandatai, dėrybiniai galiojimai neleido mum e, peržengti numatytų įgaliojimų. O jei kai, kai reglamentas įsigalios, tai tada jau galime kalbėti apie tolesnius žingsnius, apimančius visus susitarimus dėl bevizio trumpalaikio režimo. O kalbant apie antrąjį klausimą, norėčiau pasakyti, kad susitarimas su Brazilija, tie, tie du susitarimai, nei vienas iš jų dar neįsigaliojo. Mes informavome parlamentą, nuo pat dėrybų pradžios. Ponas Rūtė 8 e, rūpjūčio lybė pirmininkui buvo pasiuntęs atitinkamą laišką informuodamas apie tokias dėrybas ir nuolat informavome apie dėrybų eigą. Dabar tos dėrybos jau atėjo į pabaigą ir e, tai susiję tik su trim uh, Mm, techniniais pakeitimais, kurie suderina sustarimą su Brazilija su dabar galiojančiais ES teisės aktais. Komisija bet kuriuo atveju dar nepatvirtino savo pasiūlymo tiek dėl pasirašymo, tiek dėl derinimo. O kai e, turėsime tą pasiūlymą, tai pirmiausia jį siūsime e, E, parlamentui ir tarybai, nes mums reiks parlamento sutikimo. Dėkui. Dėkui. Dar kreipiuosi į pranešėją, ar jis norėtų ką nors pridurti. Ponas Pavelas nieko pridurti nenori. Taigi e, pranešimo projektas lybė posėdyje bus 19.20 vasario pristatomas. Dėkoju kolegom už bendradarbiavimą paskutinis mūsų šios dienos darbo tvarkės punktas. Tikiuosi, visi reikalingi kolegos yra ir galime pradėti kalbėti apie Europos komisijos ataskaitą apie Bulgarijos ir Rumunijos pažangą pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą. Turime paskutinį pranešimą, kuris buvo 17 metų 15 lapkričio mm, paskelbtas ir dabar suteikiu žodį ponui Slyth. Dėkoju už galimybę šiandien trumpai pristatyti abu abi ataskaitas. Komitetas tikriausiai prisimena, ne, prisimena, kad sausio mėnesį komisija parengė dvi ataskaitas ir šio mėnesio ataskaitą reikia vertinti kaip tos ankstesnės ataskaitos at, atnaujintą variantą. Bendroje ataskaitoje yra atsižvelgiama į dešimties metų laikotarpį ir tokiu būdu galima identifikuoti ilgalaikės tendencijas ir viską pažvelgti iš aukščiau. Taip pat e, tai yra aiškus kelias, bandant užbaigti šį procesą, įvardijant likusius žingsnius, kuriuos reikia žengti tam, kad būtų uh, sistema įgyvendinta negražinamų būdų ir Bulgarija, Rumunija tokiu būdu galėtų tenkinti atitinkamus rodiklius ir to, tada komisija galėtų padaryti išvadą, kad mechanizmas įsigalioja. Ir tai reikštų užbaigti leistų komisijai tą mechanizmą. Bet aišku, tam reikia pasiekti pakankamai pažangos. Taip pat bandome užbaigti šį procesą dar per šios komisijos kadenciją. Taip pat komisija ir toliau yra įsipareigojusi atlikti aktualią analizę, įtraukiant visapusiškai Rumunijos ir Bulgarijos institucijas ir taip pat atsižvelgiant į visuomenės kitų valstybių narių požiūrį. Taigi išėlės pristatysiu abi ataskaitas. Dėl Bulgarijos sausio mėnesio ataskaitoje buvo įvardinta 17 konkrečių rekomendacijų ir toje ataskaitoje daroma išvada, kad esminė pažanga buvo pasiekta. Taip pat kalbama apie tai, kad vėl atnaujintas yra reformų procesas. Nuo gegužės mėnesio yra atliekamas tam tikras darbas, kuris vyko ir 16 metais. Vyriausybė užbaigė daug svarbių reformų iki metų pabaigos. Tuo pat metu naujo aukščiausiojo teismo išrinkimas irgi yra nauja paskata vykdyti reformą ir surinkti daugiausiai informacijos apie bešališkus profesionalius sprendimus. Toliau, kalbant apie atitinkamas kvotas, vienas magistratas turi vieną balsą. Toks buvo pasirinktas e, principas skiriant tuos teisėjus. Parlamento kvota anksčiau buvo kritikuojama pilietinės visuomenės, nes trūko realių diskusijų tokiu atveju. Kiti klausimai, kalbant apie naują tarybą ir sprendimus bei darbą, kuris paskirstomas tarp teismų. Taip pat yra teismų inspektorato e, darbas apžvelgiamas. Uh, Kitos rekomendacijos dėl teismų sistemos yra susijęs su tesniais veiksmais po praeitų metų nepriklausomos analizės dėl prokuratūros ir reformos, kurios buvo gyvendintos kriminalinių būdžiamų bylų svarstymo procesuose. Taip pat buvo rekomendacijų susijusių su tuo, kad teisė, kurios procesas turi būti įtraukiantis, turi vykti vieša diskusija bei konsultacijos su suinteresuotais asmenimis, pilietinė visuomenė E, kuri išreiškė susirūpinimą ir tai yra labai svarbus elementas siekiant reformos tvarumo. Kova su korupcija buvo akcentuojama sausio mėnesio ataskaitoje, nes tai yra sritis, kur mažiausiai pasiekta pažangos ir rekomendacija buvo reformuoti teisėkuros pagrindą vieningai ir efektyviai įsteigiant kovos su korupcija agentūrą. Nauji teisės aktai dabar yra svarstomi nacionalinėje asamblėjoje ir tolesnis darbas bus reikalingas, kol nauja institucija pradės savo veiklą. Rekomendacijose taip pat kalbama apie tai, kad reikia aiškiau, aiškių kelio gairių, kad būtų galima išspręsti korupcijos problemas ir numatyti mechanizmą, kaip būtų galima atsiskaityti prieš visuomenę. Tai yra esminiai dalykai siekiant veiksmingai atlikti tyrimus ir nubausti korupcijos bylose. Taip pat labai svarbu užkisti kelią korupcijai ir tas darbas turi būti vykdomas vyriausybės lygmenių. Kalbama čia apie konkrečius žingsnius prokuratūros rytyje ir minimi, minimos tikslio, tikslinės rytys ir kur buvo žengti pirminiai žingsniai. Kalbant apie galutinį rodiklį kovą su organizuotu nusikalstamumu, 2017 m. sausio mėnesio ataskaitoje pripažįstama, kad pasiekta tam tikros evoliucijos, įvyko tam tikra evoliucija šioje srityje ir 12 metais sukurtos institucijos buvo leido sukurti, sukaupti daug patirties kovojant su organizuot, organizuotais nusikaltimais ir konfiskuojant e, jų lėšas. Uh, Taigi buvo pasiekta ir daugiau pažangos, tačiau ataskaitoje kalbama, kad neturi tą e, dėl to, kad keičiasi institucijos tam kilti riziką. Taigi bendra išvada Bulgarijos ataskaitoje yra štai kokia nors komisija dar ne, nepadarė išvados, kad visi rodikliai buvo patenkinti visapusiškai, tačiau komisija yra įsitikinusi, kad ir tolis, tolesnio politinio ryšto dėka Bulgarija turėtų uh, sugebėti likusias šios, šias rekomendacijas patenkinti artimiausioje ateityje. Toliau pereisiu prie Rumunijos. Vėlgi pradėsiu nuo to, kad vertinant iš dešimties metų perspektyvos, sausio mėnesį vertiname, kad Rumunija pasiekė esminės pažangos, buvo užbaigtos svarbios reformos ir teismų sistema, kuri įrodė savo profesionalumą nekartą ir nepriklausomumą taip pat. Tai atsispindėjo ir geruose teisminių institucijų rezultatuose kovoje su korupcija. Sausio mėnesio ataskaitoje yra įvardyjamos 12 rekomendacijų susijusių su atskaitomybė ir atsakomybė, kuri yra reikalaujama iš Rumunijos institucijų. Ir taip pat kalba apie vidinius saugiklius, kurie yra reikalingi tam, kad būtų pasiekta rezultatų. Šioje ataskaitoje yra akcentuojama pažanga daugelį šių rekomendacijų. ir aš dabar jas visas išvardinsiu. Dėl teismų nepriklausomumo rekomendacijose kalbama apie du dalykus. Pirmiausia, tai, kad greitai ir nepriklausoma, greitai nepriklausoma sistema dėl aukščiausių prokurorų skirimo yra kuriama ir tam pritarė Venecijos komisija, tai yra teisingumo įstatymų pakeitimų objektas. Kitas dalykas, parlamento elgsenos kodeksas buvo panaudota kaip priemonė užtikrinti teismų nepriklausomumą. Kodeksas patvirtintas ir įgyvendinimas jo ir įrodys, ar pasiektas užsibrieštas tikslas. Dėl teismų reformos rekomendacijose kalbama apie tai, kad reikalingas didesnis teisinio kodekso stabilumas, kad būtų skatinamas uh, E, prognozuojamumas ir skaidrumas teisėkros procesuose, atsižvelgiant ir į teism, konsultavimąsi su teismais ir kitais, su kitomis suinteresuotomis as, institucijomis. Nors buvo pasiekta pažangos tam tikrose srityse, atasoje minimi tokie, tam tikri įvykiai, kur buvo sunku užtikrinti stabilumo ir tikrumo, ypač kai kalba eina apie 13, vasario mėnesį primtą 13 nutarimą kuris buvo priimtas skubos tvarka. Kalbama apie įvairias priemonės, kurie nesukūrė pakankamai galimybių surenkti konsultacijas. Ir dabar yra įsteigtas specialus komitetas parlamente, kuris skirtas tam, kad būtų užvestas dialogas tarp parlamento ir teismų ir tai gal padės atverti duris prognozuojamam ir abiem pusėm priimtinam pakeitimo procesui kad būtų galima pakoreguoti teisingumo įstatymus. Tai yra puikiai galimybė tą įrodyti. Tas procesas, kur teismų nepriklausomumas ir teismų nuomonė yra vertinama ir ją atsižvelgiama, aišku, tai yra labai svarbus elementas, bandant patenkinti tuos rodiklius. Magistrato teismai pradėjo savo nu, įgaliojimą šių metų sausio mėnesį, teko susidurti su nelengvomis aplinkybėmis, tačiau sunkumai buvo kaip ir įveikti, kalbant apie vientisumą, integralumą, buvo žengti svarbus žingsnis žingsniai dėl rekomendacijos dėl prevencinės sistemos, tai yra nauja iniciatyva tam, kad būtų galima užkisti kelią konfliktams viešų pirkimų srityje. Ir parlamentas dabar jau patikė pirmus rezultatus. Dar viena rekomendacija - skaidrumas parlamentiniuose tiesniuose veiksmuose, kaip primami sprendimai interesų konfliktų atvejais. Ir kalba eina apie tas bylas, kurios dar nėra išspręstos ir kur parlamentas nesėmė žingsnių, kad būtų pritaikytos sankcijos. Tokiu būdu tikrai būtų galima pozityviai pasiekti pažangos dėl šios rekomendacijos dėl kovos su korupcija. Dėl kovos su korupcija sausio mėnesį buvo imtasi sėkmingų veiksmų, kovojant su aukšto ligmens korupcija ir reikia labai svarbu išsaugoti tuos, ta, ir tuos tempus. Ir čia yra tik viena rekomendacija pateikta sausio mėnesį dėl sprendimų atskaitomybės, kai yra panaikinamas parlamento imunitetas. Čia buvo rekomenduojami kriterijai, kuomet galima prašyti kuomet prokuratūra gali prašyti panaikinti parlamentinį imunitetą. Ir čia buvo žengti tik pirmi žingsniai, reikia daugiau atlikti darbų, toliau kovojant su korupcija. Ataskaitoje minima, kad ir toliau žengiami žingsniai rengiant nacionalinę kovos su korupcija strategiją, bet reikia daugiau atlikti darbų ir reikia stipresnį politinį prioritetą tam suteikti. Galutinė rekomendacija dėl nacionalinės e, konfiskuotų, konfiskuoto turto strategijos. Taigi pažangos matome gyvendant įvairias rekomendacijas, tačiau bendrai tas pagreitis buvo sulėtėjęs ir taip pat kyla rizika, kad gali vėl iškilti klausimų e, tų, kurie jau buvo laikomi išspręstais. Ir taip pat e, teismų nepriklausomumo klausimas irgi nuolatos buvo keliamas, nes čia dėl to yra neramu. Komisija laikosi nuomonės, kad e, bendradarbiaujant valstybės institucijoms ir jeigu politiniai lyderiai laikysis tų pasiekimų ir gerbs teismo nepriklausomumą, tuomet Rumunija sugebės įgyvendinti likusias ataskaitos rekomendacijas artimiausioje ateityje. Taigi, pabaigai norėčiau pasakyti, kad abi ataskaitos yra labai svarbios ir laukiame tolesnio vertinimo, kuris bus atliktas kitais metais. Komisija taip pat laukia ir artimo darbo su abiejomis valstybėmis narėmis. Ačiū. Ačiū, ponės Lyth. Uh, Keturi nori pasisakyti kolegos. Pone Makovei, Radon, Ungurijanų ir Gomes. Dar ponė Zipel, Stanišev. Puiku, tada ponė Makovei, prašau. Mulțumesc. Labai ačiū, pirmininkė. kalbame apie griežčiausią Europos komisijos e, siunčiamą žinę. Ir aš čia kalbu apie visas bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmo sutartis. Ir dabar Europos komisija e, sako, kad e, atsivėrė daug problemų, kurios jau anksčiau buvo paminėtos ankstesnėme bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizme atverti skir, dėrybų skyrius, kurie jau buvo uždaryti, priliktų žingsnių atgal. E, ir ne valstybė pati tą žingsnį žengtų, bet kažkas kitas už ją tą padarytų. Dabar vyriausybė tarsi ir bando priimti tokį sprendimą. Ir bando tarsi paminti Rumunijos įsipareigojimus. Vyriausybės koalicija sako, kad jai daugiau e, to bendradarbiavimo tikrinimo mechanizmo e, CVM nebereikia. Bet dabar Europos komisija tikrina ir to neišvengsime. Politikai nebekreipia dėmesio į CVM rekomendacijas. Tai kaip galima apskritai sakyti, kad CVM nereikia? Reikia stebėti, kokios rekomendacijos pareiškimai yra teigiamos ir negalima užmerkti akių. Be abejo, CVM kažkada pasibaigs. Europos komisija šią ataskaitą sako, kad teismų E, problemos teismum, tamams iškylantis uždaviniai kelia rimtą susirūpinimą. Mes puikiai suprantame, ką tai reiškia ir į detalės nesileisiu. Čia mes kalbame apie tai, kad reikia keisti tris teismų įstatymus skubos tvarka. Aš nežinau, kam tai atrodo kaip skubotas reikalas, bet e, tie pakeitimai gali teismus paversti uh, politikų tarnais Taigi bandoma paminti po kojomis teismų nepriklausomybę. Dešimt metų praėjo, tada teismai e, puikiai veikė, vykdomas buvo reformos, įstatymai yra e, lygiai vertiškai bešališkai taikomi visiems gyventojams. O dabar didžioji dauguma atėjusi į parlamentą, valdančioji dauguma žengia žingsnį atgal. Visuomet skiriasi institucijų politinė valia, bet dabar labiau negu, negu bet kada anksčiau E, šios e, vyriausybės PSD aldė politinė valia e, stumia mus eiti atgal. Jie nekreipia dėmesio į tas CVM ataskaitas. Europos komisija vėlgi pasakė, kad prieš savaitę, kai buvo paskelbta ataskaita, buvo pateiktas klausimas ar buvo pateiktas prašymas, kad Europos komisija paprašytų Venecijos komisijos nuomonės dėl pakeitimų, kuriuos e, norima įdėkti teismų sistemoje. Pranešime, ataskaitoje praėjusią savaitę to buvo prašoma. Ir dabar Europos parlamento komisijos, e, Europos parlamento vieno komiteto pirmininkas pareiškė, kad neprašys Venecijos komisijos patarimo, o jie priėmė sprendimą kaip vagis vidurį nakties. Jis tą pareiškė praėjus savaitėj, kai Europos komisija CVM pareikalavo e, Venecijos komisijos nuomonės. Yra sakoma, kad to nereikėtų daryti. E, Taip pareiškė komiteto pirmininkas. Kągi aš noriu pasakyti rumūnams, kaip Rumunija tos rekomendacijos turi būti taikomos, jos negali būti ignoruojamos. Kadangi mano valstybė turi eiti į priekį, negalima leistis, kad ją į praeitį temtų tie politikai, žmonės mylintys savo valstybę turi stengtis ją stumti į priekį, o netemti atgal, kaip kad daro PSD partija. Госпожо председател, политическа стабилност, решимост за действие и напредък по конкретните препоръки. Това са. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia mes kalbame apie a, rekomendacijas, kurios siejasi su pažanga, stabilumu ir teisingumu. Europos komisijos ataskaitoje e, apie CVM taikymą būtent tai pasakyta. Taip pat supraskime, kad tai yra viena turbūt iš teigiamiausių uh, ataskaitų apie Bulgarijos pažangą e, pagal e, CVM bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą e, pranešim. Ataskaitoje palankiai yra įvertinta vyriausybės veikla. Ankstyviai rinkimai dėl to buvo pavėlinti ir aš noriu pasidžiaugti tuo, kad Europos komisija taip nusekliai elgėsi. Ankstesnėse ataskaitose buvo pateikti labai aiškus kriterijai. Tai nebuvo uh, savaime suprantama ankstesnėse ataskaitose, nebuvo akivaizdu. Ankstesnėse ataskaitose buvo rekomendacijų. Pirmą kartą e, yra pradėta kalbėti apie tai, kad tikrinimo ir kont kontrolės mechanizmas CVM e, galiausiai galės būti baigtas taikyti. Mm, reformos kaip ir davė rezultatų. Jeigu tos rekomendacijos, kurios yra teikiamos šiemet, e, bus įgyvendintos, jeigu jisai bus atsižvelgta, CVM Bulgarija nebegus taikomas. Aišku, pats tas mechanizmas jau nebėra naudingas, nes jisai e, buvo naudotas labai ilgai ir e, galiu pasakyti, kad jis buvo diskriminuojantis. Politinės partijos savo rinkimų kampanijose pasinaudodavo to mechanizmo rezultatais. Praėjusiais metais buvo paskelbtas prašymas pritaikyti naujovišką mechanizmą, kuris e, galėtų būti pritaikytas visoms Europos valstybėms, ne tik tai Bulgarijai ir Rumunijai. Ir mes tikimės, kad mes savo akimis dar pamatysime to naujo mechanizmo įsigaliojimą. Čia. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad neverta jums ir priminti, kad šis darbas tęsiasi dar nuo 2007 metų. Man atrodo, kad mes tarsi įsiliejame į kažkokį ritualą ar kitos artėjančios ataskaitos pažymėjimą ceremoniją. Kiekvienais metais štai kaip būna. Kasmet Rumunijos valdžios klaidų daug yra išaiškinama. Bet jas tarsi atsveria tvari, e, pastebima ar net žymi pažanga. Kitais metais tokia pati pažanga vėl bus padaryta, bet ją atsvers klaidos. Vienais metais Rumunija yra blogesnė už Bulgariją, kitais metais Bulgarija yra, Bulgarija yra blogesnė už Rumuniją. Todėl būtų galima klausti. Jeigu viskas yra nenaudinga, tai tada pasipriešinkim tam, nes padariniai yra visuomet neigiami. Pirmos, e, pirmiausia, E, rimčiausias padarinys bus tas, kad Bulgarija ir Rumunija niekuomet nebus įtrauktos į Šengeno erdvę. Antras dalykas, antro tipo padarinys bus tas, kad ir Bulgarijos, ir Rumunijos vyriausybės ir toliau laužys įstatymus ir e, dirbs korumpuotai, puikiai suprasdamos, kad nieko tas nepakeičia. Taigi, kad ir ką e, tos vyriausybės darytų ar nedarytų, CVM e, jų elgesio padarinių nenuteis, tai bus tik tai politinis sprendimas, e, kuris yra ne jų rankose. Tai kaip apibendrinamas aš tai, ką galiu pasakyti. Būtų gerai, kad CVM būtų sėkmingiau taikomas, bet aš bijau, kad taip nebus. Ačiū. Ačiū, ponė Zipel. Dėkui. Dėja, aš turėjau įvairių galimybių. Uh klausyti tų bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmų ataskaitų pristatymų ne vieną kartą. Taip, tose ataskaitose pažymima, kad yra pažangos, bet dar toliau dirbama. Kolega minėjo problemas ir man susidaro įspūdis, kad tas, ta pažanga, kokia jinai bebūtų buvus padaryta, e, nieko nereiškia, nes nėra politinio sprendimo, arba tiksliau sakant, yra politinis sprendimas tų šalių nepriimti į Šengeno erdvę. Ir aš norėčiau trumpai čia pasakyti, kad galbūt reiktų bendradarbiauti kai kuriom valstybėm su Venecijos komisija. Ir noriu pasakyti, kad ne viena ir ne dvi valstybės narės nėra pasirengę bendradarbiauti su Venecijos komisija ir jos klausyti, bet tom šalim tiesiog netaikomas bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas, tai tas skiria jas nuo Rumunijos ir Bulgarijos. Čia vėl kalbėdami apie Rumuniją ir Bulgariją girdime, kad yra tam tikra pažanga, bet yra dar ir neigiamų dalykų, plenarinėje sesijoje prieš keletą mėnesių svarstėme Rumunijos klausimą. Aš norėčiau paklausti, e, kokie teisėkuros pasiūlymai Rumunijai yra pateikti ir kuo skiriasi dabar situacija Rumunijoje, e, lyginant su to, kokia jinai buvo, kai Rumunijos padėtis buvo svarstoma per plenarinę sesiją ir kokia jinai yra dabar ir gal galėtumėt pateikti konkrečių pavyzdžių, kas konkrečiai pasikeitė. Dėkui. Pone Gomeš, aš nekomentuosiu apie politinį strategijos aspektą. kaip mm, prieš mane kalbėjo kolegos. Aš noriu tik papasakoti, ką pamačiau Rumunijoje, kai buvau šio mėnesio pradžioje, Katalinė van mane pakvietė ir kalbėjausi su pilietinės visuomenės atstovais, žiniasklaida. Kalbėjausi apie tas problemas, kurios dabar yra Rumunijoje ir kaip suvokiama korupcija ir ar kovojama su korupcija Rumunijoje, ar trūkstama, ar trūksta tos kovos. Žmonės e, demonstruoja prieš e, tuos, eina į demonstracijas e, protestuodami prieš tuos įstatymų pasiūlymus, kurie nuslėptų korupciją ir neleistų bausti už tai ir mane maloniai nustebino e, tų demonstrantų mm, reikalavimų ir tyrimų kokybė. Pilietinė visuomenė supranta, kokia yra situacija, supranta, kad teismai vis geriau supranta savo vaidmenį Aš buvau pasirengusi Rumunijoje kalbėti apie pastangas e, Europos parlamente nukreiptas kovai su pinigų plovimu, Bahamų dokumentais. Ir taip pat planavau pateikti pavyzdžius iš savo valstybės narės, kai bandoma trukdyti ketvirtosios E, direktyvos skirtos kovai su pinigų plovimu įgyvendinimui ir ši problema aktuali Rumunijai, nes daugelis e, susitarimų, valstybės pasirašomų susitarimų, e, kur numatytas Europos lėšų naudojimas vyksta korupcijos, didelės korupcijos sąlygomis. Ir noriu pasakyti, kad tos problemos ir Rumunijos e, atitinkamų institucijų patikimumas mm, yra svarbu, bet turime kalbėti ir apie Europos Sąjungos, apie savo pačių e, patikimumą, apie savo pačių įvaizdį. Ir jei turime bandyti priversti Venecijos komisiją, ką jinai turi padaryti, tai, tai turime tą ir daryti. Bet tikrai negalime laikytis tokio neiškaus požiūrio. Nes tai rimta, ką aš sakau, mačiau, kad rumūnai yra labai sunerime ir nori prisimti atsakomybę, tai turime padėti jam tą padaryti. Ponas Panišė, dėkoju pirmininkė. aš turiu mm, galimybę mm, sekti šių ataskaitų dinamiką nuo 2007 metų, nuo proceso pradžios. Ir noriu pasakyti, kad tas mechanizmas buvo Rumunijos ir Bulgarijos, ypač Bulgarijos vyriausybėm, svarbus politinis e, paskatinimas daryti rimtas reformas O dabar visas šis procesas tampa kažkokiu tai įprastų ritualų, nebeturinčių didelės pridedamosios vertės, nes e, iš pradžių tų ataskaitų Bulgarijoje buvo laukiama su nerimu ir labai suinteresuotai, o dabar tokį turime tik rutininį dalyką ir problema, manau, čia. Uh, yra komisijos bendrasis požiūris, nes vienas iš kriterijų, kuris buvo jau nuo pat pradžių taikomas, tai dėl to kriterijaus buvo apsispręsta 2007 metais ir jis e, yra konstitucinė reforma. Ir niekad nebuvo pabrėžta, kad tas kriterijus jau yra, kad Bulgarija jį atitinka. O tai yra labai svarbus dalykas. Taigi šis mechanizmas toliau tęsiamas be aiškių pabaigos perspektyvų. Matome, kad Kopenhagos kriterijai, kurie apima demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės mm, reikalavimus, kad tuos kriterijus daugelis ES valstybių narių pažeidžia. Ir jei mes norime iš tiesų turėti tokį tikrą europinį de mechanizmą vertinti demokratiją, tai turime vertinti tą situaciją, tuos aspektus visose valstybėse narėse, o ne selektyviai. Ir taip kaip dabar vyksta su Bulgarijos ir Rumunijos pažangos vertinimu. Ir turime neužmiršti ir kitų politinių aspektų. Šengeno zonos situacija buvo minima. Tai, kas vyksta dabar taryboje, dėl to, kad jau daugelį metų yra atidėliojamas Rumunijos ir komisijos dalyvavimas Šengeno zonoje, nors abi šios valstybės tenkina visus narystės kriterijus, tai yra jau savaime skandalas. Tai pamina Europos Sąjungos įvaizdį, patikimumą, sukuria dvigubus standartus ir rodo, kad tie standartai iš tiesų taikomi skirtingom valstybėm narėms skirtingai. Čia neminėsiu rinkimų konkrečiose ES valstybėse narėse. Taigi pakertamas pasitikėjimas ES. Tai yra pavyzdys, ponas Būda. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš nesu šio komiteto narys, bet kalbame apie Rumuniją. Be kita ko ir man aktualu viskas, kas kalbam apie mano valstybę. Ši ataskaita atskleidžia tai, kas vyksta Rumunijoje. Matome kažkiek pažangos, bet dėja e, ketverius metus parlamente buvau teisės komiteto pirmininkas ir siekiame, kad būtų užbaigtas tas vertinimas pagal bendradarbiavimo ir tikinimo mechanizmą, bet to negalime padaryti, nes matome Rumunijos vyriausybės piknaudžiavimus. Vyriausybė e, bando kištis į teismų veiklą, diktuoti teismam sąlygas, kad teismai taptų vyriausybės įrankių. Taip pat žinome ir problemų su generaliniu prokuroru ir jo elgesiu. Nustatomas minimalus amžiaus cenzas, nuo kada galima tapti teisėjų. Tai labai gerai, kad komisija seka situaciją ir žiūri, kas vyksta Bet neužmirškime kitų ES valstybių narių, kuriuose irgi yra problemų, pavyzdžiui, Lenkija tokia valstybė ir jinai nėra vienintelė. Bet prisiminkime, kad narystė Šengeno erdvėje ir negalėjimas tapti Šengeno nariais labai skausmingai yra sutinkamas Rumunijoje. Rumunija investavo milijonus eurų į įrangos pirkimą iš kitų ES valstybių narių, kad užtikrintų stabilumą ir saugumą regione ir nežiūrint visų tų pastangų, mums neleidžiama prisijungti prie Šengeno erdvės. Tai yra visiškai neteisinga ir norėčiau kreiptis į komisiją. Aš čia aišku nenoriu kvestionuoti komisijos darbo, bet mes regi ir agri komitetuose kalbame apie ES lėšų panaudojimą. Turime rasti būdų valstybėm narėm koordinuoti savo veiklą ir tai, kad kas vyksta vienoje nebūt, valstybėje narėje neatsilieptų kitai valstybei nariai. Ypač kalbant apie lėšų panaudojimą, visos valstybės turi problemų. Pone Makovei. Įsivėlė klaida. Europos komisija niekuomet CBM mechanizmo ir ataskaitos nesiejo su Rumunijos ir Bulgarijos stojimu į Šengeno erdvę niekuomet. Tik viena valstybė narė Niderlandai kuri prieš ketverius ar penkerius metus pasakė, kad mes norėtumėme dviejų ar trijų pozityvių ataskaitų iš eilės, bet to nesakė niekuomet nei komisija, nei taryba. Netiesa, kad mums, neteisinga, kad mums neleidžiama įstoti į Šengeno erdvę dėl to, kad nėra tų trijų pozityvių ataskaitų iš eilės. Ne, yra ne taip. Yra politikų, kurie vagia, vogės, vagia, meluoja. Ir visiškai tai nėra susijęs su ta, tuo vertinimo mechanizmu ir atitikties mechanizmu. Žmonės nori teisingumo, aš noriu, kad rumunė įstotų į šengeną, žinoma. Ir noriu visiems pasakyti, kurie čia tą bando surasti ryšį, kad tai jiems visiems norėčiau pasakyti, kad tai yra netiesa. Atsiprašau, pirmininkė. Po šito pasisakymo norėčiau pridurti, kad galbūt nėra oficialaus dokumento, bet valstybės narės nekarta pastaraisiais metais mums sakė, kad dėl CVM mechanizmo jos neleis dviems valstybėms narėms įstoti į Šengeno erdvę. Tai mes neturėtumėme čia meluoti šioje salėje. Ir viena, vienas iš kolegų minėjo Lenkiją. Turime nepamiršti, kad jau šešerius metus mums kyla problemų ir dėl Vengrijos. Tai aš norėčiau pritarti tam, kad jeigu minėsime valstybės narės, tai minėkime visas, kur yra problemų. Negalime išrinkti vienos ar kitos dėl to, kad mums jos patinka ar nepatinka. Na, kiek žinau, Vengrija. Buvo, ten gavo Venecijos komisijos rekomendacijų ne vieną. Taigi dabar žodis ponui Slyth, komisijos nariui, prašau. Ačiū. Dėkoju visiems komiteto nariams už pastabas apie ataskaitą. Prisiminate, kad ponas Junkeris savo kalboje ypatingą dėmesį skyrė teisinės valstybės principams ir tai yra bendras horizontal, horizontalus klausimas e, visai rūpimas visai komisijai. CVM mechanizmas, aišku, yra ypatingo konteksto mechanizmas, kurio naudojasi komisija ir būtent tame, to mechanizmo eigoje rengiamos ataskaitos. Taip pat ponas Junkeris savo ES būklės pristatymo kalboje kalbėjo apie komisijos poziciją dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Šengeną. Ir aš nemanau, kad jis čia paliko kokių tai abejonių. Sausio mėnesio ataskaitoje buvo konkrečiai minima tai, kad komisija nerema, neremia to ryšio, tokios pozicijos ir toliau laikosi komisija. Ir dar norėčiau kelis dalykus paminėti. Ponas Radėvas, man atrodo, tai apie tai kalbėjo dėl rekomendacijų. Norėčiau tik patvirtinti, kad tos rekomendacijos, kurios pateikė komisija sausio mėnesį, yra lygiai tokios pat, kokias, rekomend... kokias pateikė komisija dabar. Taigi šio mėnesio ataskaitoje rekomendacijos nepakito būtent e, komisija vėlgi įvardė tuos žingsnius, kurių reikia imtis tam, kad komisija galėtų reko pateikti rekomendaciją dėl to, kad, tarkim, jau yra visiškai patenkintos sąlygos, tai yra aišku, viskas yra stabilu. Ir kaip sakiau, mes laukiame tolesnio darbo su tomis dviejomis valstybėmis narėmis, kad pasirūpintumėme, jog tos rekomendacijos būtų gyvenintos, kuo galima greičiau. Ačiū. Ačiū. Baigiame šiandienos posėdį. Aš tik tai norėčiau paskelbti, kad kitas posėdis įvyks 27 ir 28 lakryčio dienomis. Gero vakaro, kolegos. Ačiū.